So, schönen guten Morgen allerseits. Kągi, labas rytas visiems. Nuoširdžiai sveikinu visus atvykusius dalyvauti mūsų klausimą šiandienos darbuotojų finansinis dalyvavimas skaitmeninėme amžiuje užimtumo reikalų komitete jau vakar kalbėjome apie robotiką, industrializaciją, vadinkime tai pramonė 4.0. Ir taip pat kalbėjome apie teisinius aspektus robotikos pritaikymo arba kitaip tariant skaitmeninimo. Na ir dažnai toje diskusija nukrypsta į ekonominius veiksnius, jų apsvarstymą, bet e, ne vien su tuo tai susiję. Ir štai šiandieną pakalbėsime apie darbuotojų dalyvavimą skaitmeninėme amžiuje ir kad geriau suvoktumėm temos esmę, pasikvietėme tris ekspertus šios temos. Sveikinuosi nuoširdžiai su ponė Demetriadis iš Eurofond organizacijos Graikijoje. Jensas Lovičas atvyko pas mus iš Vedrino universiteto Vokietijoje ir Esther Lynch iš ETUC, Europos profsąjungų konfederacijos e, iš Airijos atvyko, nors iš tikrųjų yra Bruselietė. Taigi, temą jau įvardyjau Pirmiausia, pakalbės mūsų svečiai, paskui trauksime ir visus kitus į diskusiją. Labai tikimės, kad nenukrypsime nuo pagrindinės dėžės šios dienos klausimuose ir susitelksime ties pagrindiniu klausimu. Taigi dabar, nebevilkindamas, paprašysiu svečių išsakyti savo įvadinės mintis. Jeigu įmanoma, prašau sutilpti 10 minučių, nors žinau, kad iššūkis nemažas tą padaryti ir suvokiame, kad tema plati ir nesinori jūsų įsprausti kokius nors rėmus per nelik, bet visgi orientuokitės į 10 minučių. Ekspertų prezentacijas galite rasti taip pat parlamento svetainėje internete, o dar rasite ir dalomosios medžiagos, kurią galite rasti ties salės įėjimu. Taigi, jeigu sutinkate, iš eilės ir pradėkime. Pone Dmitrijadis, prašome jūsų kalbą. Thank you, Chair. And thank you for the invitation to this public hearing. Ačiū pirmininkė, dėkoju už kvietimą dalyvauti šiuose viešuose klausimuose. Šiandieną aš kalbėsiu apie tam tikrus duomenis, kuriuos gavome iš Europos įmonių apklausos, kurią atlikome 2013 metais, kai mes kalbėjome, ap, ap, ap, ap, kalbėjome su 6 tūkstančiais dar, darbuotojų, darbuotojų atstovų Europoje ir atitinkamų organizacijų. Taigi aš pristatysiu tos apžvalgos duomenys ir taip pat kitų kiekybinių, kokybinių studijų rezultatus, kurias atlikome šiemet, kiek skiriasi atlyginimai ir panašus dalykai. Taigi pirmiausia, aptarkime apibrieštis, apie ką mes kalbame. Finansinė, finansinis atlygis bendrai, toks, tokia būtų antraštė. Čia mes kalbame apie bazinį atlyginimą, toliau įvairius priedus ir taip pat e, koficijantą. Koficijantas, kuris yra naudojamas mūsų apžvalgoje, tai yra susijęs, atlyg, atlygis susijęs su rezultatais, atsižvelgiant į darbuotojo pasiektus rezultatus. Dabar tos e, tie mokė, atlyginimo priedai, tai čia yra visi atlygiai, kurie natūra teikiami, taip pat papildomi socialinės išmokos, kurias gauna darbuotojas šalia savo normalaus atlyginimo. Taigi, šiam, šio pristatymo tikslui mes daugiausia susiteiksime ties tais e, koficijantais, ypatingai finansinių dalyvavimų, pelno pasidalymų ir bendra nuosavybė. Taigi, pažvelgime pirmiausiai duomenys iš tos nu, įmonių apklausos ir čia matome bendrus skaičius. Čia yra trimis spalvomis nu, nuspalvinti stulpeliai - mėlyna, raudona ir žalia. Žalia tai yra visos organizacijos, kurios teikia tą atlyginimą pagal koficijantą. Po to e, raudonai yra įvairios nuosavybės sistemos, o mėlynai pavaizduota pelno pasidalimo sistema. Taigi tie rezultatai rado, kad 6 iš 10 organizacijų naudoja kokį tai koficijantą, bent jau daliai savo <clears throat> atlyginimų. Pelno pasidalimas, čia yra mėlynasis tulpelis, 30 procentų įmonių tai naudoja, kai akcijų nuosavybę, tai čia tik tai keli procentai įmonių tai naudoja. Turime įsivaizduoti, kokio dydžio tai yra įmonės, nes ne visos tą daro. Mes norėjome įvertinti, kaip vidutinės, didesnės įmonės elgesi ir taip pat kokius atlyginimus jos moka. Čia matome tas kintamasis atlyginimas, tas koficijantas. Čia penkios iš šešių stambių įmonių bent jau kažkokiu tai pacientus. Taip pat matome, kad e, nesvarbu panaši, nes pelno pasidalimas yra didesnis nei akcijų, e, turimos akcijos, bent jau stambesnėse įmonėse. Taip pat stambesnėse įmonėse daugiau yra pelno pasidalimo galbūt elementų. Taip pat mes bandėme palyginti įvairius sektorius ir čia šioje lentelėje matome, kad transporto, tarkim, sektoriuje mažiausiai yra įmonių, kurios naudojasi koficientiniu atlyginimu, taip pat e, pelno pasidalimu ir bendra nuosavybė. Kita vertus, finansinių paslaugų, paslaugų sektorius yra tas, kur daugiausiai yra įmonių, kurios naudojasi tomis formomis. Ir čia skirtumai tarp įvairių sektorių yra mažesni nei skirtumai tarp valstybių ir mes <clears throat> tą parodėme ankstesnėje skaidrėje. Būtent šalis elgesi skirtingai. Kai kuriuose valstybėse yra daugiau įmonių, kurios naudojasi pelno pasidalymu, kitose, tarkim, yra tokių įmonių mažiau. Ir tie duomenys, kuriuos aš jums parodžiau, rodo kad ne, tam tikra dalis įmonių naudojasi tais koficientiniais atlyginimais. Tačiau tai nėra taikoma visiems darbuotojams įmonėje. Ir dėl to mes pasinaudojame duomenimis iš kitos apžvalgos, kurią atlikome e, anksčiau, 2015 metais, tai buvo darbo sąlygų apžvalga, dar nepaskelbta yra, tai, tai yra nauja studija. Ir galiu tik pateikti informacijos, kad 43 e, tūkstančius darbuotojų apklausėme Europoje atlikdami tą apžvalgą. Ir bendrai matome, koeficientinis atlyginimas. Čia kas ketvirtas darbuotojas ES sako, kad jų įplaukos yra susijusios iš dalies su tuo koeficientiniu atlyginimu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad darbuotojų, kurie gauna koeficientinį atlyginimą, yra, dalis yra mažesnė nei įmonių dalis, kuri naudoja koficijantinį atlyginimą, jeigu atsimenate anksčiau mano pateiktus skaičius. Ir tai reiškia, kad tik tai nedidelė dalis <clears throat> darbuotojų gauna tokį atlygį. Populiariausia forma yra atlyginimas susijęs su veiklos rezultatais, tai yra 16 procentų. Antras dalykas - pelno pasidalimo sistema, 13 procentų visų dar, darbuotojų gauna tokio pobūdžio atlygį. Dabar įvairios kitos mokėjimo formos, dažniausiai vyrai, kurie pilna tatų dirba, didelis, didelis atlyginimus gauna, dažniausiai pateikė tokius skaičius. Taip pat mes su, pabandėme palyginti ir žiūrėti, kaip įvairios koficientinio atlyginimo formos yra naudojamos įvairiose Europos įmonėse ir išskiriame penkias grupės ir matome, kaip pasiskirsta viskas yra įvairiose sektoriuose. Žalia spalva tai yra finansinis dalyvavimas, uh, Ir tai yra ta grupė, kur daugiausia yra naudojamasi pelno pasidalymų ir bendra nuosavybė. Šioje grupėje daugiausia naudojamos šios sistemos, lygnant su kitomis grupėmis, dėl to ir išryškinome tą finansinio dalyvavimo grupę. Taip pat norėjome pažiūrėti, kokie yra tų grupių ypatumai finansinio dalyvavimo grupė. Uh, mums ypatingai galbūt aktuali šiandieninėse diskusijose. Žinome, kad jie daugiau pelno pasidalimo sistemų naudoja ir nu, bendros nusavybės sistemą naudoja. Taip pat yra kelios valstybės, kurios turi įmonių, kur daugiau ir dažniau tomis sistemomis naudojamasi. Pavyzdžiui, Suomijoje, Prancūzijoje ir Švedijoje. Ten daugiausia yra įmonių šioje grupėje. Toliau finansinės paslaugos, aišku, čia yra ir pramonė kur yra nemažai tokių įmonių šioje grupėje. Taip pat pastebėjome, kad pusė įmonių šioje grupėje daugiau skiria apmokamo darbo laiko mokymams ir taip pat tokio, toje grupėje esančios įmonės galbūt darbuotojams daugiau skiria atlygio už viršvalandžius ir panašiai. Ir taip pat šioje grupėje įmonės labiau tikėtina, kad naudos auto, atskiras tokias komandas, autonominės komandas. 80 procentų tokių įmonių tai naudoja. Tai yra, tose komandose užduotys yra paskirstomos e, viršininko, vadovo. Dar vienas įdomus dalykas, kad organizacija šioje grupėje daugiausia tikrai turi gan geras finansinės situacijas ir pozicijas. Taigi įmonės šioje sistemoje tikrai finansiškai laikosi labai neblogai. Uh, Ir dar viena grupė yra paskutinė raudonoji grupė, kurie naudojasi visomis sistemomis, bet ne taip intensyviai. Kaip sakiau anksčiau, mes taip pat e, kiekybinės, studi kokybinės studijas atlikome, pažiūrėjome, kas vyksta nacionalinio lygmenių ir panaudojame tam tikslui nacionalinės studijas, kad galėtumėme papildyti bendrą paveikslą, išsiaiškinti, kokie yra nacionaliniai įstatymai, kiek kas keitėsi. Ir čia matome, kad yra nacionalinės studijos atliktos apie finansinio dalyvavimo naudojimą įvairiose valstybėse ir e, šalis pateikė informaciją apie e, darbuotojus, pavyzdžiui, kurie gauna tokio pobūdžio atlygį 43 procentai e, Prancūzijoje, 13 Niderlanduose ir panašiai Vokietijoje nesinė gavome irgi studiją 2009 metų, ten sakoma, kad 9 procentai Vokietijos įmonių pelno pasidalymo sistema naudojasi. Ir 66 procentai darbuotojų, įmonių darbuotojų tuo pasinaudoja. Ir daugiausia čia tai būdingiausia galbūt yra vyrams ir matome vėlgi skirtumų tarp e, dirbančių pilnu etatu, kur daugiau tai naudojasi, vadybininkai, vadovai, e, didelius įgūdžius, gerus įgūdžius turintys e, darbuotojai ir panašiai. Dabar kalbant apie nacionalinius reglamentus, įstatymus dėl finansinio dalyvavimo, netgi ten, kur atlyginimas nėra reglamentuojamas, čia finansinis dalyvavimas yra gan griežtai reguliuojamas. Pavyzdžiui, Airijoje 82 metų yra įstatymas, Vokietijoje yra atitinkamas įstatymas ir panašiai. Yra šalių, kur numatytos priemonės, kaip būtų pas, galima skatinti finansinį dalyvavimą. Pavyzdžiui, Austrija, Belgija, Prancūzija, Vokietija, Italija turi tokius įstatymus. Uh, Tiesiog jie prieėmė yra teisės aktus, kur yra numatyti mokes, numatytos mokestinės socialinio draudimo lengvatos, jeigu darbuotojai gauna atlygį per finansinės priemonės, ar tai būtų akcijos ar obligacijos ar ak, akcinis kapitalas ir panašiai. Taip pat mes panalizavimo socialinio dialogo aspektus ir kaip tai vertina socialiniai partneriai. Ir uždavėme klausimą, ar finansinis dalyvavimas yra, galėtų būti kolektyvinės sutarties dalis, kolektyvinių dėrybų dalis. Tačiau mes bandėme išklausyti įvairių valstybių narių ir supratome, kad viskas iš principo priklauso nuo to, kaip vyksta kolektyvinės dėrybos įvairiose šalyse, kokią sistemą naudoja, kokie ten veikia teisės aktai. Ir mes klausėme ir darbdavių, ir profsąjungų nuomonės iš įvairių valstybių, ir čia daugiausia aš kalbu apie Vokietijos BDA. Jie sako, kad jiems priimtina tai, kad darbuotojai gauna tokius, tokius atlyginimų paketus ir tai įtraukta yra finansinį dalyvavimą, nes dažniausiai tai yra neapmokestinama, tai didina motivaciją, ragina darbuotojus mąstyti vers, verslininko smegenimis. Taigi, tokios sistemos e, turi būti kaip priedas prie bazinio atlyginimo. Ir tai turėtų būti darbuotojo dalyvavimo dalis, tai turėtų būti garantija šalia bazinio atlyginimo ir negali būti čia jokios neligybės. Ir galiausiai paskutinėje skaidrėje pateikėme ir tendencijas bei apžvalgą. Pastebėjome, kad daugelis valstybių nuosmukio metu naudojo tokius finansinio dalyvavimo elementus, tačiau mes jų klausėme įvairių ekspertų, nacionalinių ekspertų klausėme, kokia yra tendencija ir jie sako, kad perspektyvos yra pozityvios. Tos sistemos po trupučiuką atsigauna, dabar atsigaunant ekonomikai ir kalbant apie skaitmenimą, aišku, tai paveiks darbo pasaulį Ir finansinis dalyvavimas irgi bus, taps mūsų naujos apžvalgos svarbus elementas, kurią atliksime 18-19 metais. Tai žinome, kad skaitmeninimas reiškia, kad reikia mąstyti kitaip, reikia bendradarbiauti kitaip organizacijos viduje. Tradicinės formos, kai yra nurodoma ir kontroliuojama, jau neveikia. Reikia svarbių įgūdžių, talentų, bendravimo įgūdžių. Ir kai mes kalbėjomės su tomis grupėmis, kur yra naudojamas finansinis dalyvavimas, finansinio dalyvavimo sistema, panašu, kad jie daugiau naudosis tomis sistemomis ateityje, bet aišku, mes turime daugiau nuveikti, kad būtų atlikta čia daugiau tyrimų šioje srityje. Taigi, turime tas publikacijas paskelbtas internetu apie E, atlyginimo sistemų pasikeitimus ir galite visą tai gauti, e, perskaityti mūsų tinklapyje šalia visų kitų publikacijų. Dėkoju. Ačiū. Toliau kalbės profesorius Lovičas. Dėkoju. Pone pirmininkė, kalbėsiu angliškai, kadangi ir mano skaidrės prezentacijos yra parengtos anglų kalba, taigi pratęsiu angliškai, bet Ačiū už kvietimą kalbėti. Pavadinimas yra kapitalo e, koncentracija ir automatizacija. Čia eina kalba apie įvairias automatizavimo ir komunikavimo technologijas. Taigi kyla klausimas, kas bus valdytojai, savininkai tų mašinų, robotų kuriamų. Ir iš esmės, mano mintis yra ne pasisakyti, vadinti tai ne varžybomis e, prieš mašinas, mėginant laimėti, bet kartu su jomis. Ir visa tai vyksta be abejo gamybos procese. Ir kaipgi atlikta buvo ši analizė. Jeigu pasižiūrėsime į mm, atlyginimų ir pridėtinės vertės kūrimo grafiką, matyti tendenciją per tris dešimtmečius mažėjanti, darbo dalis mažėja. O anksčiau, aišku, argumentai buvo, kad e, visą tai vyksta dėl globalizacijos, dėl internacionalizavimo gamybos, taip toliau panašiai, daug įvairių tyrimų atlikta buvo, bet dabar jau paaiškėjo, kad apie 80 procentų darbo dalies sumažėjimo lemia mm, kapitalo didesnės dalies panaudojimas ir, ir automatizavimo technologijos. Tai taip pereiname prie paskirstimo efekto, automatizacijos, informacinių ryšių technologijų ir robotų pritaikymo. Ir tikrai nemažai poveikio be abejo patiria darbo rinką. Reikia ištirti situaciją, įvertinti, kas dėl to praras darbo vietas ir panašiai. Tiesa, daugelis tų veiksnių iki šiol buvo ignoruojami Bet nežiūrint to ir te technologijos e, be abejo, kad pakeitė patį pobūdį e, darbo ir technologinė raida nestovi vietoje. Panašu, kad vis labiau norima pakeisti technologijomis žmogaus darbą. 2013 metais buvo tyrimas atliktas, e, kurio vertinta, jog maždaug 47 procentai darbo vietų greičiausiai bus automatizuotas per ateinančius 20 metų. Ir iš esmės vidutiniam darbuotojui mm, tai nėra palanki situacija. Taip pat ir parlamentas, Europos parlamentas jau yra išsakęs nuogastavimų dėl to, kaip atrodys ateities situacija darbo rinkoje, kaip bus su įdarbinimu, kiek tai paveiks socialinės apsaugos sistemas. Juk robotui socialinių išmokų mokėti nereikia. Yra įvairiausių argumentų ir iš esmės yra Mm, didinamas, didama tik tai kapitalo e, dalis, o darbuotojams e, padėtis tampa nepalanki. Mažėja jų atlyginimai ir čia per nelik nesleisdamas į detalės noriu panagrinėti produktivumo augimo atsėjimą ir atlyginimus. Matome, kaip didėjo produktivumas, raudona kreivė, o paskui dar matyti mėlynos kreivės, tai yra vidutinis e, valandinis atlyginimas. <coughs> Ir matome, aišku, šių dalykų atsėjimą sakoma, kad automatizacija ne tik e, naikina darbo vietas, bet ir jas kuria, tačiau klausimas yra, kokis, koks sąryšis yra tarp to darbo vietų naikinimo ir naujų kūrimo. Ir panašu, kad net ir skaičiai rodo, kad net jeigu ir darbo vietų kūrimo greitis atitiktų panaikinamų darbo vietų greitį ar jų mažėjimą. Visgi kyla klausimas dėl atlyginimo, kuris generuojamas, ar pajamų, kurios generuojamos per tas darbo vietas. Prieš keletą metų buvo iškilusi vadinamoji reshoring tematika, kitaip tariant klausimas dėl darbo vietų sugražinimo. Ir nemaža dalis didelių JAV įmonių tuo metu iš e, mažas atlyginimas mokančių valstybių, tokių kaip Kinija, pavyzdžiui, perkelia darbo vietas į JAV. Bet negalime sakyti, kad e, darbo vietos sugrįžo, kadangi pagrindinis tikslas buvo sumažinti kaštus, koncentruotis į automatizaciją ir iš esmės darbo vietos buvo gražintos į JAV JAV vien dėl to, kad išaugo labai transportavimo kaštai. Kitaip tariant, robotai JAV ėmė vis labiau būti pritaikomi ir čia prasidėjo konkurencija su darbuotojais Kinijoje. Robotai JAV tarsi konkuravo su darbuotojais Kinijoje. Ir atlyginimo prasme, kaštų prasme. Matyti jog yra galvojama visada apie kaštų sumažinimą, apie sąnaudų sumažinimą, o ne patį darbo vietų kūrimą. Taigi galime kalbėti ir apie vadinamasias gerasias ir blogasias darbo vietas. Taigi iš esmės produktivumas rytojus pasaulyje be abejo smarkiai išauks, tą galime numatyti, bet tas augimas e, produktivumo bus, aiškiai, atsietas nuo atlyginimo augimo. O aišku, kai kurie iš to išloš, išloš tai yra vadovaujantis lygmuo, pajamos iš kapitalo išauks. Vadinasi, ir robotų ar mašinų valdytojai čia galėtų daugiausiai išlošti. O dirbantieji, suma, dirbantiesiems sumažėtų darbo valandų mm, ir padaugėtų laisvalaikio. Kaip jau buvau suformulavęs tą klausimą dėl varžybų kartu su mašinomis Ir čia finansinio dalyvavimo formos irgi iškyla kaip aktualus klausimas. Imkime įmonės būvio ciklą nuo pat sukūrimo iki, iki veiklos nutraukimo, tarkime, tokias dvi fazės, tai Jungtinėje karalystėje, Airijoje ar JAV yra įprasta išpirkti. Įmonė, kai darbuotojai išperka, tokia šeimos turėta įmonė, perima ir apie 10 tūkstančių tokių atvejų buvo ją, ja, pavyzdžiui. Ir 5400 jų buvo valdomi daugumos ir ESAP valdymas sudarė kiek mažiau. Čia sumokama daugiau mokesčių. Iš esmės gal atitinka situacija tai, ką sakė kolegė iš Graikijos, pristatydama savo analizę. Ir kitas svarbus pavyzdys ir komitete aptartas nekartą yra Sociedalis Laboralis Ispanijoje. Tai ribotos atsakomybės įmonių valdymo forma. Kas išskiria tokias įmonės yra, kad ne tik jau daugiau negu 30 metų tokia forma egzistuoja ir sėkmingai, bet ir tai, kad kad vis daugiau buvusių um, bedarbių tiesiog sugebėjo tokiu būdu grįžti į darbo rinką ir tapti tokių įmonių uh, įkūrėjais. Tokių įmonių 10 600 praėjusiais metais buvo. Įdomus skaičiai iš tikrųjų fiksuojami Ispaniją. Bet mano baigiamoji pastaba čia būtų, kad tikrai nemažai skaičių galite rasti ir sanalizuoti dar ir mūsų atliktame tyrime. Per bandomai projektą mes jį atlikome 2014 metų pabaigoje generalinio teisingumo reikalų direktorato svetainėje galite rasti tą tyrimą. Paskutinė skaidrė registrą. Tikslo adresą buvau užrašęs Tai čia iškyla iššūkis ir, ir automatizacijos procesų kontekste, dalyvavimą, finansinį dalyvavimą kokį nors numatyti. Ačiū profesoriui. O dabar Ester Linč iš ETUP, Europos profsąjungų konfederacijos. Ačiū pirmininkė. Aš esu Ester Linč iš Europos profsąjungų konfederacijos. Kaip visi žinote, mes atstovavome darbuotojus, jų profsąjungas Europoje. Manau, kad e, ši diskusija yra savalaikė ir prasminga, nes technologijų sąrašas, apie kurią skaitome e, internete ar laikraščiuose, daro įtaką darbo vietoms kasdien. Kai kuriems darbuotojams poveikis yra teigiamas, nes technologiniai pokyčiai palengina jų gyvenimą, e, pakeičia tos monotoniškas užduotis ir daro darbą saugesniu, didina jų darbo našumą, tačiau kitiems yra pavojus, kad tas poveikis bus neigiamas e, ir kyla grėsmė dirbančio žmogaus orumui, nes jis yra stebimas, jo darbas matuojamas. Robotai sėdi šalia žmogaus. Darbuotojai nutolsta nuo e, dabartinio užimtumo modelio ir, aišku, darbo vietų nykimas taip pat čia yra grėsmė. Senoviškas diskriminavimas E, grįžta, pavyzdžiui, e, savo pavyzdį galiu pateikti. LinkedIn puslapyje gavau e, žinutę. Estra, žinai, kad didelės bendrovės kaip Ryanair ieško teisininkų tokių kaip tu. Aš nustebau. Aš nedaug žinau apie Ryanair, bet esu įstikinusi, kad neieško tokių teisininkų kaip aš, kurie gina darbuotojų teisės. Kasdien aš e, galvoju apie tai, kaip pagerinti darbuotojų gyvenimą ir daugiau užtikrinti jiems pajamų. Tačiau aš e, nustebau, nes dažnai skaitau, kad teisininkus pakeis ir dirbtinis intelektas. Aš e, šiek tiek nusirimau, tai pagalvojęs. Tačiau staiga pagalvojau, ką reikia užprogramuoti, kad, kaip reikia ką užprogramuoti, kad manęs nebereikėtų. Ko reikia tai sistemai? Nereikia profsąjungos e, atstovo, kas gali ginčytis dėl atlyginimų darbuotojams. Ir mes turbūt dabar nepakankamai suprantame, kad visos esamos problemos, su kurios mes susidurime, susiduria darbuotojai, ar dėl finansinio dalyvavimo problemų, ar kova su diskriminavimu lyties pagrindų, klasinių stereotipais, visą tai neišnyko šiame pasaulyje. Tai tiesiog e, atsiranda naujų priemonių užtikrinti, kad tos, ta diskriminacija testusi. Aišku, darbuotojai, kuriems kyla didžiausias pavojus, yra tie, kurie yra jau dabar diskriminuojami. Tačiau mūsų analizė rodo, kad ne, ne, tai nėra neišvengiama kad būtinai ateitis turi būti neigiama. Technologinis progresas neprivalo turėti neigiamą poveikį. Ne vienas darbuotojas neturi būti paliktas nuo šalyje. Tačiau norint užtikrinti, kad tai neįvyktų, reikia, kad jūs, parlamentarai, teiktumėte tik stipres rekomendacijas pasipriešinant tokiams tendencijoms. Norėčiau pabrėžti keturias sritis savo trumpame pristatymą. Pirmiausia, nepriklausomai nuo to, kur Europoje būtų e, profsąjunga ar tas naudojamas pelno pasidalimo sistemos, e, jos neturi pakeisti atlyginimo. Atlyginimas turi būti užtikrintas ir ta sistema turi būti taikoma visiems darbuotojams. Didelis klausimas yra, yra kaip teisiškai užtikrinti, kad visi darbuotojai, kurie bedirbtų, tie, kurie prisideda prie bendrovės pelno, galėtų finansiškai dalyvauti įmonėje. Ir tai yra didžiulė problema, nes vis dažniau atsiranda teisinių inovacijų, kur darbuotojas apibūdinamas kitaip negu kad darbuotojas. O darbdavys yra ne tik kažkas kitas, o ne darbo, darbdavys. Reikia šią situaciją suvokti, nes ne tik finansinio dalyvavimo kontekste, bet ir, ir kitose srityse. Tai pirma. Kokias rekomendacijas galima pateikti, siekiant užtikrinti, kad visi darbuotojai, kurie galėtų pasinaudoti finansinio dalyvavimo sistemomis, nepaisant to, kaip jie yra apibūdinami. Ypač tie darbuotojai, kurie dirba internetinių platformų pagalba. Antras dalykas. Klausimas dėl našumo didėjimo, kuris atsiranda panaudojant robotus ar skaitmeninės platformas, programavimą trijų dimensijų pagalba ar dirbtinio intelekto Aš šiek tiek sunerimusi e, skaitau tokias idėjas, kad robotai prieš darbuotojus. Tarsi darbo, e, robotas būtų plaktuko pakaitalas. Aš sutinku, ką jūs sakote, kad robotai, ar tai yra nariai, e, darbuotojai galėtų turėti nuosavybę valdant robotus. Svarbu pripažinti, kad kalbant apie darbo našumo dalį, nereikia priešinti darbuotojus su robotais. Tai robotai dirba tik tai dėl to, kad yra našiai dirbačių darbuotojai. Manau, kad darbuotojams e, e, darbuotojų atlyginimų didėjimas nėjo ranka rankon su našumo augimu, taigi reikia nepamiršti to. Aš nesakau, kad jūs e, taip būtinai teigiate, tačiau atrodo tokia tendencija ryškėja. Ir e, darbuotojai nusipelno savo dalies iš to, kas gaunama didėjant našumui. Ir taip pat norėčiau pateikti pozityvę idėją iš mano patirties. E, taupant savo atlyginimą. Tai gali būti naudinga darbuotojams. Žvelgiant į darbo vietų nykimo pavojus, naujas taupimo sistemų tipas, ypač e, daugiau steltas darbuotojų naudai, suteikiant e, švietimo atostogas, tam, kad darbuotojai galėtų mokytis E, galėčiau pateikti savo pavyzdį. Jeigu aš, pavyzdžiui, prarasčiau dabar darbą, būdama 50 metų, ko aš ieškočiau, būtų labai naudinga, jeigu tokia amžiaus žmogus galėtų pasinaudoti tokia taupimo dirbant e, sistema, kad po to metus, pavyzdžiui, galėtum praleisti atnaujinamas įgūdžius. Todėl bet kokios tokios sistemos e, yra labai nuspelno vyriausybių ar parlamentarų paramos, siekiant užtikrinti, kad žmonės turėtų galimybę išmokti tokių dalykų, kurių visi sako reikia. Tačiau e, darbuotojams sunku tokius, tokio mokymą gauti. Na ir pagaliau paskutinis dalykas yra paprašyti jūsų paramos, nes e, kalbama apie direktyvą dėl nemokumo. Darbuotojai pradeda darbą, praranda ir atlyginimą, tačiau jeigu e, turi dalyvavimą nusavybės programoje, tai tai prarandi taip pat. Todėl reikėtų jūsų paramos e, šiuose diskusijose dėl nemokumo teisės reformos, kad būtų užtikrinta tinkama darbuotojų apsauga, kurie dalyvauja finansinio dalyvavimo sistemose, kokia, kad jie neprarastų ir viso to savo, e, to savo dalies e, tokiuose sistemose. Ačiū, pirmininkė. So, Esther Lynch, sehr herzlichen Dank. Für... Ačiū, Esther Lynch, už pristatymą ir dabar galime nieko nelaukdami pereiti prie diskusijos. Pirmiausia, Mm, pasisako pas mus visada koordinatoriai, kurios nors temos ir pradės Deividas Kasa, EPP frakcija. Deividai, prašau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jutą, mano kolegė, nes šiandien išvenčia gimtadienį. Tiesiog pirmiausia, norėjau tą pasakyti. Secondly, I'd like to thank our speakers. Toliau norėčiau padėkoti kalbėtojams, šiandienės diskusijas. Esu nusivylęs dėl to, kad mažai atėjo šįryt parlamentarų į šios klausimus. Tikrai mes visi turėjome susirinkti į šias svarbias diskusijas ir apgailestauju, kad taip nenutiko. Norėčiau skirti savo klausimą visiems prelegentams. Norėčiau paklausti, ar jūs matote kokiu, kokiu tai kliūčių ES teisės aktuose dėl finansinio dalyvavimo ir galbūt laisvo judėjimo ES. Jeigu matote kokių tai kliūčių ir kaip mes, parlamentas, galėtumėme padėti, ką galėtumėme padaryti, kad būtų išsklaidytos tos kliūtys, panaikintos tos kliūtys, jeigu jūsų manimų jų yra mūsų teisės aktuose. Ačiū ir nuo manęs sveikinimai gimimo dienos proga. Būti gimus po mergelė ženklų tikrai gerai galiu pasakyti. Taigi sveikinimai Jūta iš Tenevok. Ačiū už sveikinimus. Na, skaitmeninimas tai tema, kuri mūsų nepaleis dar daugelį metų ateityje. Na ir taip pat man nuolat rūpėjo ir tos prieštaros skaitmeninimo kontekste. Iš tiesų labai daug darbuotojų yra savarankiškai dirbantis, net nebesusieti su jokia įmonė, įsidarbina galbūt net ir keliose įmonėse vienu metu pagal savarankiško darbo kokius nors formatus, tai kaip pasiekti kuo geresnė situacija, ypač kai matome, jog augant skaitmeninimo lygiui darbuotojams vis sunkiau tampa galėti dalyvauti finansiškai toje įmonėje. Ir jeigu visai konkrečiai kalbėtumėm, tai Kaip tik neseniai su komiteto atstovais vykome į Kaiserslauterno miestą Vokietijoje į vieną institutą ir vadinamai Black Factory. Turėjome progos pamatyti, kai darbuotojai jau nebeturi gamybos priemonių jokių, čia būtent robotai iš esmės viską atlieka. Tai kaip čia tą kiekybiškai išanalizuoti, kam priskirti, kokiems veiksniams. O dar viena tema būtų klausimas, kaip visuomeniai pasiekti kuo didesnę naudą iš robotikos pritaikymo ir, ir kaip išsaugoti ir finansinį darbuotojų dalyvavimą, bet taip pat ir visuomenės dalyvavimą apskritai. Ačiū. Dėkuoju. Antėja McIntyre, AKR dabar frakcija. Uh, chairman, thank you. Ačiū pirmininkė. Suprantu, kad neišgirdau visų pristatymų, tai labai atsiprašau. Pavėlavau, bet kadangi turėjau balsuoti kitame komitete, taip susiklostė mano situacija. Aš pritariu Davidui Kasai, kad labai apmaudu, kad nėra daugiau šiandien susirinkusių parlamentarų, bet kartais um, iškyla sunkumų ir ypač. Aš labai Norėčiau atkreipti dėmesį į mažesnės frakcijas, kurioms labai sudėtinga visur suspėti. Taigi tiesiog e, tai rodo, kad na, mums iškyla atitinkamų sunkumų, dėl to mes ne visada sudalyvaujame tokiuose renginiuose. Aš atėjau į pabaigą jau pristatymų, kur buvo kalbam, kalbama apie darbo vietų situaciją ir tai yra draudimą ir tai yra man, man labai apie darbo vietų gražinimą, kaip buvo kalbama. Ir aš suprantu, kad ne, ne robotai sugražins mums darbo vietas. Daug kas yra pirmiausia susijęs su kokybė. Ir su bandymu sutrumpinti tiekimo grandinę. Pavyzdžiui, tiekėjai Jaguar Land Rover mano rinkiminėje apygardoje gamina prekes, presus ir panašiai, bet anksčiau tas buvo daroma Kinijoje. Bet dabar tas darbas vyksta namuose. Bet tą darbą atlieka ne mašinos, o žmonės, darbuotojai. Taigi tas darbo, darbo vietų sugražinimas nėra susijęs vien tik tai Junktinėje karalystėje su robotais ar automatizuotėmis sistemomis tiesiog. Tai pirmiausia susijęs su įgūdžiais, kokybė, ir kiek arti yra ta tiekimo grandinė. Taigi norėčiau daugiau sužinoti iš jūsų apie jūsų argumentus. Ir kadangi Jaguar Land Rover yra mano rinkiminėje apygardoje, tai aš daugiausia tam ir skiriu dėmesio, aptardama įvairius dalykus ir automatizuotos sistemos toje bendrovėje iš esmės padidino smarkiai darbo vietų skaičių dėl to, kad našumas išaugo, nes Junktinėje karalystėje mums tikrai buvo problemų dėl našumo. O dabar mūsų automobilių sektoriaus darbuotojai yra našiausi, vieni iš našiausių, lyginant su bet kokiais kitais darbuotojais šalyje. Sutinku su ta panė, kuris sakė, kad našumas nėra tai, ką, kas yra robotų nusavybė, tai yra darbuotojų, įmonės nusavybė, tai yra uh, bendras dalykas ir investicijos, aišku, daug ką reiškia, bet aš visiškai sutinku, kad, kad robotas nėra koks tai darbuotojas kolega, tai yra mašina, įrankis, kurio naudojasi darbuotojas. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad e, jūs būtent tai taip ir įvardijote. Jeigu kažkas e, galėtų galbūt daugiau pakomentuoti našumo klausimą, ir taip pat darbo vietų sugražinimo klausimą. Būtų man labai įdomu daugiau apie tai išgirsti. Ačiū. Marian Harkin macht. Dabar turėtų kalbėti Marian Harkin, bet už ją kalbės Renata Weber. Ačiū, pirmininkė, noriu padėkoti svečiams už jų prezentacijas, labai įdomias prezentacijas. Manau, kad šio klausimo laikas yra labai tinkamas. Vakar kalbėjome apie civilinės teisės aspektus susijusius su robotika ir dirbtinio intelektu. Būtent e, ir reikia tokių apmąstymų diskusijų šiomis temomis, temomis, nes tai yra viešosios politikos dalykas. Ne tik, e, bent jau per trumpą ir ilgesnį vidurinį laikotarpį. Kodėl jeigu profesorius Lovicas sako, kad e, tai yra tema, apie kurią vengiama kalbėti, aš manau, kad prie ilgą laiką tarp ši tema tikrųjų, iš tikrųjų pasidarys labai svarbi, nes reikia suvokti, ką tai reikš 50 metų perspektyvoje, pavyzdžiui. Taip pat aš skaičiau žinias, kad e, teisininkus pakeis e, dirbtinis intelektas. Aš stebiuosi, kad politikų nepakeis robotai, Galbūt ir taip, ir juos pakeis robotai. Kadangi mes turime renkti teisės aktus trumpam ir vidiniam laikotarpiui, būtų išmintinga kelti klausimus dėl ne, per tokį laikotarpį. Mano klausimai esu finansinio darbuotojų dalyvavimo remėja. Tai yra yra tinkamas atsakymas mūsų laikams, nepaisant to, žvelgiant apie naują aplinką, kurią atneša automatizavimas, turiu klausimų susijusių su ta idėja, kad, na, kad pavyzdžiui, nereikia kalbėti apie klasikinius finansavimo dalyvavimo tipus, bet apie nusai, robotų nuosavybę kas bus dalyjamasi, kokia nusavybė dalyjamasi su darbuotojais. Taip, aišku, taip nebus visur pasaulyje. Labiausiai išsivyščiusi visuomenė, žinoma, galės tai daryti bent jau tam tikrą laiką, tačiau neįsivaizduoju, pavyzdžiui, kad šalyje didelė darbuotojų dalis galėtų pasinaudoti akcijomis, dėl to, kad jie bus e, e, robotų savininkai ir galės tiesiog sėdėti parkte ir žaisti šachmatais. Nes darbas pats turi socialinę vertę, žmonėms reikia eiti darbą, socializuotis, bendrauti. Taigi yra toks aspektas taip pat, kurio nereikia pamiršti. Mums reikia suprasti, kaip, kas vyks toliau. O per vidutinį laikotarpį, kaip sakė profesorius Lovič, robotai nevartoja, žmonės vartoja. Jeigu žmonės vartoja, tai jiems reikia pinigų, kad jie galėtų juos išleisti vartojimui. Kuo daugiau automatizavimas pakeis žmonės, tiesa yra ta, robotus reikia val, val, var, vadinti įrankiais, o ne darbuotojais, tačiau jie pakeičia darbuotojus, aišku, našumas didės. Tačiau jeigu žmonės turės mažiau pinigų, nedarbas egzistuos, jeigu perkeli e, įmonę iš vienos šalies į kitą dėl automatizavimo, dėl to, kad tai naudinga kaštų prasme, tai reiškia, kad mažiau pinigų liks vartojimui. Kaip išspręsti šią dilemą? Ar tai yra užburtas ratas? ar dėl to, kad aš nepakankamai su, su, išmanau makro, makroekonomiką, tai man kyla tokie klausimai. Ačiū. Vai, ačiū. Toliau. GUE frakcijos atstovų nėra, žaliųjų taip pat, FDD, Laura Adžė, jos nėra, NF, Dalniko Martan taip pat nėra. Dabar kiti, kas norėtų kalbėti galės pasisakyti. Aš pats norėčiau kalbėti ir čia pasižymėjau keturis, penkis man rūpėjusius klausimus, bet labiausiai susimaščiau apie Vokietijoje, Šveicarijoje, kitur esančių ūkio organizacijų ar pačios ekonomikos požiūrį į ateitį. 30-40 procentų tikimasi augimo ir produktivumo ir tai tikrai ambicingas tikslas ir vizija. Bet reikia pasakyti, tarp 1990-2010 metų, jeigu imtumėm produktivimo lygį fiksuotą, tai čia būtų du kart daugiau jau. Ir man net ir kelia, kelia nerima tai šiek tiek toks įsivaizdavimas, ypač dėl to, kas pasakytina apie darbuotojų likimą tokiu atveju. Nes iš esmės tokie pokyčiai, poslinkiai praeitie vyko vis darbuotojų sąskaita tokiuose, tokiuose pramonės sektoriuose vedliuose, kur tos technologijos ypatingai intensyviai imtos taikyti. Tai tas reiškia, kad tikrai m, mm, politiką formuoti dar turime. Iš šios srities toks poreikis tikrai egzistuoja ir, ir būtų įdomu išgirsti ekspertų vertinimus tuo atžvilgiu. Kitas mano klausimas susijęs taip pat su darbo vietomis. Aš ir vakar sakiau, kad e, norėtųsi, kad toji pramonės 4.0 versija būtų patikimesnė, įtikinamesnė Kol kas taip nėra ir, ir ne vien atskiri pavyzdžiai tai rodo. Mes lankėmės ir Silicio slėnyje ir, ir žiūrėjome, kaip vienas Amazon projektas vykdomas. 1800 darbuotojų ten dirba ir kasdieną 20 milijonų vienetų prekių yra ten supakuojama, išsintinėjama, bet reikia pasakyti, kad darbo vietų čia papildomų nesukūriama. Nes pagrindinis fokusas buvo tiesiog atimti darbo vietas iš Walmart. Ar tiesiog ten jų sumažinti ir taip, kažkiek, kažkiek daug naujų darbuotojų ateina, bet kitų sąskaita. Pas, pažvelkime ir į automobilių sektorių prieš ir po skaitmeninimo eros. Bratislavoje 1500 darbuotojų kažkada dirbo Volkswagen gamykloje, dabar jau tik 280. Tai, tai skaitmeninimas pats savaime tikrai nesukuria darbo vietų, bent jau aš tuo abejoju. Trečia pastaba profesoriui Liovičiui. Esu susipažinęs su tyrimo duomenimis ir Jeigu teisingai jūs supratau, tai jūs teigiate, jog kad aukštesnės kvalifikacijos darbuotojai išloš iš skaitmeninimo, žemesnės kvalifikacijos darbuotojai darbo vietą praras savo, bet aš supratau tyrimo duomenis taip, kad iš esmės nežiūrint kvalifikacijos lygmens, e, darbuotojų padėtis išlieka labai nesaugi, darbo vietų mažės visur, visose sektoriuose ir, ir nežiūrint kvalifikacijos. Taigi, kaip vertinate jūs tai? Dar kitas klausimas, čia dėl Kaisers Lauterno, kai ten lankėmės ir, ir kalbėjome apie darbo vietų sugražinimą, man regis, kad čia reiktų galvoti ne tik apie kaštų mažinimo aspektus, ir tą argumentą. Anksčiau į kitas šalis perkeltos darbo vietos, sakoma, vos nesantikių vienas prie vieno buvo sukurtos ir grįžo į kilmės šalis, bet e, panašu, kad jų bus mažiau. Be abejo, kažkiek darbo vietų sugrįž, bent jau taip sakė ekspertai Kaiserslauterne, kaip tik dėl to, kad kai kurios tiekimo sistemos tame, skaitmenin, tame skaitmenizuotame pasaulyje net nelabai dera su darbu Kinijoje. Kai su Amazon diskutuoja ir jeigu, jeigu pažiūrėjai, sako, kažkas, kažkas nori per kalėdas valgyti kalakutą, sugalvoja ir likus e, keletui valandų iki kalėdų ir, ir 19 valandą padaro užsakymą ir turi gauti tą, tą kalakutą būtent tada tuo metu, tai be Kinijoje jau čia nieko nepadarysi. Dėl to galbūt grįžta darbo vietos. Bet jeigu kalbėsime apie kokybę, tai tai tikrai nesinorėsiu importuoti iš Kinijos ir ten esančio atlyginimo, pavyzdžiui, arba suvokimo apie kokybę, gražinant darbo vietas. Ir dar, taip svarstydamas, prieičiau išvadą, kad kuriant pridėtinę vertę iš tiesų būtų dar daug galimybių neišsemtų yra, kaip įtraukti darbuotojus, bet klausimas, kiek tų darbuotojų be bus likę tuo metu. Ir iš to išplaukia kitas klausimas, jeigu tų darbuotojų bus mažiau negu prieš tai, kaip tuomet sistemas kurti taip atlyginimo, kad ir įdarbinimo, kad tie žmonės galėtų dirbti galbūt kitose srityse, kitose sektoriuose ir, ir kaip pritraukti juos būtent į tuos sektorius. Nes jeigu vis mažiau darbuotojų turės pagaminti vis daugiau, tai kaip apskritai visus visuomeninius procesus valdyti, formuoti, kai be abejo kažkas iš darbo rinkos turės išeiti, bus priverstas tą padaryti, kaip jam sudaryti galimybės jie grįžti. Išsikalbėjau, bet retai gal tą ir darau čia. Atleiskit tai. Dabar Evelin Reigne. Ačiū. Keli klausimai iš mano pusės norėtųsi labiau dar, kad išplėtotumėte mm, situaciją su įmonėmis Ispanijos, Afedelis Libera. Les e, pavyzdį minėjote, bet būtų įdomu išgirsti, kaip visą tai sieti su skaitmeninimu, su sėkmingu bedarbių integra... buvusių bedarbių integravimu, įtraukimu į darbo rinką. Ir ar tikrai realybė yra tokia graži, kokią ją piešėte, ar, ar, ar skiriasi nuo, nuo įsivaizduojamo rezultato. Toliau dėl darbuotojų įtraukimo. Mm, Pone mm, Weber kalbėjo apie vadinamąjį dramblį. E, nematoma ar, ar grizlį. Iš tikrųjų situacija gana aiškiai, jog robotai gali tapti Godzilomis, jeigu kažkas, tarkime, su nuotolinio valdymo e, pulteliu kažkur sėdi ir nemastydamas juos valdo. Bet jeigu valdys juos protingai, išmaniai, tai tada aišku gali padidinti ir produktivumą ir turėti iš to naudos. Taigi priminsiu tam kontekste, parlamento savo iniciatyvą renktą pranešimą, dar 2013 metais priimtą dėl produktyvumo. Mes kalbėjome apie pagrindinius principus. Darbuotojų informavimas ir konsultavimas su jais, atsižvelgimas į jų poreikius. Ir būtent tai darant savo laiku. Taip pat tam tikra apsauga darbuotojų nuo tos dvigubos jų patiriamos rizikos, kapitalo požiūrių ir, ir darbo vietos praradimo požiūrių. Jeigu tokie principai, prevenciniai principai bus pritaikomi jau nuo pat pradžių, įtraukiant darbuotojus į įmonės valdymo procesus skaitmeninėje eroje, tuomet, manau, nieko neprarasime. Patys darbuotojai kartu su tais, kurie, kurie jau dabar yra savininkai, turi tą įrankį valdyti, kad jis netaptų monstru. Ir, ir mūsų neprarytų. Taigi, kaip, kaip žvelgite jūs į tai? O dar vienas klausimas e, dar susijęs su vadinamoju McDonald's atveju. Čia yra frančizės pagrindų dirbama labai nemaži nuomos e, kaštai ir darbuotojai įdarbinami labai įvairiai, kartais pagal nulinę, nulinių darbo valandų sutartį ir visai kitaip. Taip pat dar jiems siūloma beje dalyvauti tame kvazi modelyje finansinio valdymo, tačiau iš esmės jokio pelno yra negeneruojama ir nelabai ką te gali begauti tas darbuotojas. Tai kaip skaitmeninėje eroje atitolti kuo labiau nuo tokių įmonių konstruktų. Nes e, įmonių teisė, man atrodo, čia dar yra tikrai nemažai spragų. Ačiū toliau, Tomas. Man. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū visiems trims pranešėjams. Porą pastabų norėčiau išsakyti. Pirmoji, tai sveikinimai Jutai, aš jau asmeniškai turėjau progos ją pasveikinti. Juta yra vienas iš tų žmonių, parlamento narių, kurie nuolat aktyviai vis dar dalyvauja kita. Žinia, pastaba labiau liūdna, susijusi su darbuotojų dalyvavimu iš esmės. Vinfridas Manratas e, dar ir parlamente kažkada buvo narys, jis e, E, dėja mus paliko, e, mirė ir norėjau tiesiog įvertinti jo darbą. Buvo tikrai puikus kolega, nuolat dalyvaudavo mūsų posėdžiuose labai aktyviai. Ir visa širdimi buvo parlamento narys. Dabar grįžkime prie šios temos. Uh, Facebookas, e, Amazon, visas kitos įmonės e, mums žinomos ir, ir matome, kaip ten kas vyksta. Iš tikrųjų, labai retai, kada rasi darbuotoją, kuris yra vyresnis negu 30 metų amžiaus. Tai įdomu, kaip toliau klostysis jų reikalai skaitmeninėme amžiuje. Galbūt tai yra ir tam tikras elitas, kuris dabar formuojamas. Bet, bet poveikis viso to yra juntamas, ypač kai turi konstatuoti, kad vis daugiau yra laisvai samdomų darbuotojų, ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų. Ir yra aišku, kad, kad galvoji kažkada ir apie pensijos išmokas, apie savo atlyginimo dydį, bet yra, yra tokių darbuotojų, kurie visiškai apie tai nemastydami, tiesiog ateina, padaro darbą, gauna tam tikrą atlygį už tai vienkartinį ir vėl eina ieškotis to darbo kažkur kitur. Tai labai skiriasi tas požiūris ir, ir neaišku, kur link viskas pakryps. Toliau dar dėl pridėtinės vertės kūrimo ir, ir dalyvavimo čia, dėl finansinės naudos gavimo, taip, turime ir tuos klausimus kelti, bet lygiai taip pat galvoti ir apie švietimą kaip tik Humboldtas prieš Orvelą. Štai tokią antraštę matau čia šiandien spaudoje. Iš tikrųjų, kai, kai kas labai greitai gali tapti makulatūra tiesiog e, kažkokie tyrimai, kai kas ir, ir, ir darbas, kai kur galima, aišku, sėkmingai panaudoti mašinas ir, ir, ir robotiką. Mes, pavyzdžiui, parlamento nariai, kuomet e, balsuojame, tampame irgi tokios tik sistemos dalimis, reikteliais, gal ir, ir to individualumo labai daug prarandame. Galbūt galime motivuoti darbuotojus e, galvoti apie startuolių kūrimą vis labiau, bet sėti tai ir su tam tikromis garantijomis, nes reikia galvoti apie tai, kiek ilgai išlaikysi tokią darbo vietą, kai viena įmonė nusipirks kitą, kai įvyks kiti struktūriniai pokyčiai. Ar gali būti, kad tokie modeliai būtų kaip nors reglamentuojami, kai, kai turėtų, pavyzdžiui, būti bent minimalus skaičius darbuotojų vis dėlto išlaikomas bet kurioje įmonėje. Ir dar kitas dalykas pridursiu čia, ar pratęsiu pirmininko mintį. Yra tikrai įmonių, kurios nori tapti vis produktyvesnėmis e, ir, ir vis daugiau to produktivumo augimo demonstruoti, bet, bet e, tų mašinų yra tiek daug iš tiesų, kad ir jų galima tokių įvairių rasti, tokio įvairaus panaudojimo, kad ten tik mygtuką paspaudė ir viską padaro, tai ar tikrai bus motivacija, pavyzdžiui, buvusius bedarbius įdarbinti, tai net nebeaišku, kas už ką atsakingas, kartais randi tokių gamybinių procesų, kur tiesiog yra galbūt kažkoks įsargas ties e, įmonės teritorijos vartais dirbantis ir daugiau ten nelabai ką ir besutiksi, viskas vyksta automatizuotai. Tai produktivumas, sėkmė, aišku, viskas gerai, žengti pirmin, bet vis dėlto išvelkime ir tos nuogastavimus, kurios e, reiškia darbuotojai. Juk ne, ne, negalime ir vienu, ir kitu keliu žengti. Tikriausiai vieną kokią minutę viršiau kalbėti kirtą laiką, bet irgi matyti retai tą darau. Ačiū. Iš tiesų, man net kilo tokia mintis čia diskusijos metu, kaip atrodytų automatizuotas pirmininkas, pavyzdžiui, komiteto. Bet aš tai jau tikrai negalėčiau toks būti. Dabar, matau, liko mums apie 20 minučių mm, padalinkime po aštuonias maždaug kiekvienam prelegentui, sureaguoti, atsakyti į klausimus, pasirinkite eilės tvarką, kaip kalbėsite, gal taip kaip ir pradėjome, ponė Dimitriadės tada. Um, Labai ačiū už įdomius komentarus ir pastabas. Norėčiau pradėti nuo to fakto, kad yra pramonės ryčių, kurios patiria e, skaitmenizavimo poveikį. Aš apie tai nekalbėjau, nes neturėjau pakankamai laiko, tačiau tokios šakos kaip, pavyzdžiui, muzikos pramonė. Prieš keletą metų Bostono universiteto studentai rengė programą, kompiuterinę programą, kuri MP3 e, rinkmenas leistų jomis dalintis nežinodami, kiek e, ta technologija paveiks muzikos e, sektorių ir kitas, kitus sektorius. Tai yra jau dabar gyvenimo faktas. Žinome, kad MP3 e, rinkmenomis lengva dalintis. Mums nereikia jokių profes, profesionalių žinių apie tai. Galime tai rasti, daryti internetu bankų sektorijoje. Nes nei Deutsche Bank paskelbė ataskaitą ir kiti bankai ir federat skelbė savo E, tyrimus, kuriuose sakoma, kad yra vykstančių pokyčių ir finansinis sektorius lengvai yra skaitmeninamas, kai kurias darbo vietas lengvai galima paversti skaitmeninėmis ir dėl tos priežasties jas, tas darbo vietas pakeis robotai tiesiog. Tai yra nematerialaus produktas ar darbo vieta, e, darbo vieta kurią pakeis e, robotai. Deutsche Bank rašo, kad tos darbo vietos, kurias galima skurti, naujas darbo vietos, yra susijusios su verslo duomenų specializacija, dideliais duomenų kietė, kiekiais. Tai yra darbo vietos, kurios e, bus kuriamas ateityje e, bankų sektoriai. Tai yra struktūriniai pokyčiai, apie kuriuos kalbame bankų sektorėje. Aš jį paminėjau dėl to, kad duomenys rodo, kad finansinis dalyvavimas labai dažnai naudojamas finansų sektorėje būtent. Įdomu matyti, kad šios pokyčius, e, žvelgiant naujus e, veikėjus, naujas įmonės, kokius verslo modelius jie naudoja. Čia buvo minėtas Amazon pavyzdys. Amazon Kindle Fire produktas, ką jis daro? Jie turi prietaisą, kurį parduoda už, už savikainą. Tačiau iš kur gaunamas pelnas? Iš tų produktų, kurie susijęti su šiuo produktu. Tai gali daryti tik tai didelės bendrovės, kitos to negali daryti. Grįžtant prie finansų sektoriaus problemų. Matome, kad yra įmonių, kurios ateina į sektorių nebūdamas finansinėmis institucijomis. Pavyzdžiui, Google Wallet Junktinėse valstijose ši sistema leidžia atlikti elektroninius mokėjimus. Mm, nereikia finansinių institucijų. Čia matome, kaip šis landšaftas keičiasi. Ir vėl kai kas iš jūsų minėjo technologijų vystimasi. Taip, jos vystosi metų metus. Nuo tada, kai žmonės pradėjo investuoti į technologijas ir mums, mūsų visuomenėms ir demokratijoms reikia pasiūlyti principus, kaip mes su jomis elgsimės. Neturėtume nuvertinti žmonijos sugebėjimų susidoroti su technologijomis. Atminkime, kai garo variklis atsirado, kai kurie darbuotojai e, juos naik, ėmėsi naikinti Anglijoje, pavyzdžiui. Dėl to, kad kilo grėsmė darbo vietoms. Tačiau atsirado naujų darbo vietų. Taigi, mūsų visuomenė turi skurti tos socialinius modelius, kurie būtų naudingi žmonijai nereikėtų nuvertinti demokratinių galimybių. Negalime sustabdyti technologijų, kaip sakiau, tai kas iš jūsų minėjo. darbo vietų ir patrėjavimą skaitmenimo pagalba. Norėčiau pacituoti Robertą Ryčą, Amerikos rašytojų, kuris vienoje knygų parašė. Mes prašome, kad vartotojai turėtų dvi kepurės ir kad jie apsispręstų, ką jie nori daryti. Mes, vartotojai, norime pirkti pigiau. Tačiau tos pačios bendrovės, kuri gamina e, tuos produktus akcininkai, norime pelno. Kas yra prioritetas? Ar gauti didesnį pelną? Jeigu taip norime, tai reikia, kad bendrovė persikeltų į Kiniją. Aišku, Tai čia yra visuomenės prioritetas apsispręsti. Taip pat kai kas iš jūsų minėjo teisės aktus. Kai kuriuose šalise, vertinant e, jų e, darbus, matome, kad kai kurios jos skatina bendrovės. Ypač mažoms ir vidutinėms. Mažos ir vidutinės dažnai nežino visų galimybių. Netgi geros bendrovės negali pastarosius šešis metus paskirstė į pelno, nes ne, negauna to didelio pelno dėl finansų krizės. Tačiau ekonomikai atsigaunant, tikimės, kad vėl galėsime teikti paskaitas per teisės aktus. E, lygybės klausimas. Ar tik tai vyrai ir aukštos kvalifikacijos specialistai gauna tokį atlygį dažniausiai? Reikia galbūt nepamiršti lygybės principo visas sistemas daryti skaidresnėmis, prieinamomis visiems darbuotojams. Slovenijos profsąjungos sako, kad yra teisės aktų, kurie numato finansinio dalyvavimo sistemas, tačiau jos nėra privalomos ir bendrovės nenaudoja. Jeigu profsąjungos pasisako už privalomas tokių sistemų, privalomą tokių sistemų taikymą darbuotojams galima leisti pasirinkti, pavyzdžiui, Prancūzijoje, ar jūs norite gauti akcijomis e, pajamų, ar investuoti į kažką kitą. Tyrimai rodo, kad darbuotojai, kai jie e, turi galimybę pasirinkti, yra labiau patenkinti. Ir pagaliau vienas iš e, komentarų buvo apie tas Ispanijos tipo įmonės. Mes apklausome vairias bendrovės Europoje, bandydami išsiaiškinti situaciją vairiais klausimais, kurios e, įmonės e, pasiekė geriausių rezultatų naudingų ir įmonėje ir darbuotojams. Tas Ispanijos modelis yra geras pavyzdys. Jų nariai patyrė, aišku, sunkumų, ypač krizės metu, tačiau buvo sumažintos, sumažinti atlyginimai, anksčiau taikomos socialinės priemonės buvo ir jeigu nebus kooperatyvų, nebus kooperatyvų narių. Pavyzdžiui, mes taip pat analizavome Graikijos, Italijos bendrovės, kurios konsultavosi su darbuotojų atstovais, siūlė naujas sistemas iš Buvo įdomu matyti maisto perdavimo įmonę, kuri darbuotojams mokėjo grinais pinigais, nes šalyje buvo problemų su bankais. Svarbu atminti, kad būtų pasitikėjimas tarp darbdavio ir darbuotojo, įtraukiant darbuotojus įmonių valdymą. Man atrodo, mano laikas baigėsi. Ačiū. Dankizė. Profesor Lovič. Ja, Profesorius Lovič. Dėkoju. Aš atsakysiu klausimus. Pirmiausia, jūsų, ponia Kaza. Kokių yra kliūčių finansiniam dalyvavimui ir kaip būtų galima jas išspręsti. Mes peržiūrėjome 28 valstybės narės ir supratome, kad esminių kliūčių e, finansiniam dalyvavimui nėra, nėra jokių teisinių barjerų ar kliūčių. Visi baziniai elementai egzistuoja visų valstybių statymuose, tačiau svarbu akcentuoti tai, kad parama ypatingai mokestinė, mokestinės paskatos, nors tai nėra sąlyga finansiniam dalyvavimui, tačiau yra sistemų kur net nėra tokių paskatų. Tačiau dažniausiai tais atvejais, kur yra mokesnės lengvatos, kai jos tinkamai gyvendinamos, tai nebūtinai turi būti dosnios paskatos, simbolinės paskatos, bet tai e, paskatina finansinį dalyvavimą ir tą tikrai galėtų nuveikti parlamentas, kad būtų galima numatyti daugiau paskatų finansiniam darbuotojų dalyvavimui. Dabar atsakysiu į panio Štainrų klausimą Žinoma, akivaizdu, kad tipiškiausios, net netipinės, netipinės darbo metodai kelia daugiausia problemų. Ir tokios situacijos nepatenka į tos klasikinius pavyzdžius. Ir tada kyla tas e, darbuotojų finansinio dalyvavimo klausimas ir nusavybės klausimas. Ir būtent aš tą ir bandau pasakyti, mes bandome daugiausia kalbėti apie robotus, ne darbuotojus, bet yra tik tai įrankiai. Tie įrankiai tampa kita vertus ir ekonominės naudos dalimi. Viduramžiais negalėjau užstatyti, pavyzdžiui, amatininkai savo, savo įrankių, kadangi kitaip e, tiesiog neturėtų už ką pragyventi, neturėdami darbo įrankių. Taigi, prieiga prie investicinių kreditų yra, yra labai sudėtingas e, dalykas ir, ir būtinas dalykas, kitaip negali tiesiog e, galvoti apie jokį finansinį dalyvavimą. Jeigu tai nevyksta pastelkiant būtent santaupas, o mažai uždirbantieji tų santaupų ir neturi, bet kai eina kalba apie galimą išlašį iš, iš pelno generuosimo, tai, tai tada galima galbūt imtis veiksmų kažkokių. Tai, pana Mekinta, dėl Darbo McIntyre atsakys į klausimą. Taip, aš suprantu, kad viskas priklauso nuo įvairių sektorių. Ir aš pateikiau e, tą pavyzdį, kuris daugiausia buvo susijęs su informacija ir komunikacijų technologijomis JAV. Nes mes čia daugiausia kalbėjome apie robotus informacinės technologijas. Uh, ryšių technologijas. Tačiau automobilių pramonėje, aišku, viskas yra kitaip. Bet norėčiau Jums priminti, kad 70-ame dešimtmetyje pati pelningiausia įmonė JAV buvo General Motors kompanija. 7,6 milijardo dolerių per metus uždirbdavo, 600 tūkstančių žmonių dirbo. Dabar pati pelningiausia bendrovė yra Apple. Ir dabar jie 89 milijardus dolerių uždirba per metus ir maždaug 92 tūkstančiai darbuotojų ten dirba. Tai rodo, kaip keičiasi sektoriai ir sektorių našumas, kur kuriamas turtas pramoninėme pasaulyje, visuomenėje. Tai yra tikrai įdomios ir svarbios diskusijos ir galiu pateikti Jums daugiau informacijos E, apie darbo vietų sugražinimą, ekonomistų parengta, parengtas pranešimas, tai būtų įdomu. Pone Hendelė, be abejo ir aš e, į Oksfordo tyrimą esu pasigilinęs ir jūs visiškai teisingai pasakėte. Ta mintis dėl aukštos kvalifikacijos ar žemos kvalifikacijos darbuotojų, kam čia daugiau grėsmės iškyla. Ir aišku, apatinėje grandyje ten yra kai kurių procesų, kurių tikrai neautomatizuosi, neverta. Galvokime apie kirpiklas, apie kitus procesus. Bet kas yra nauja, yra tai, kad iš tiesų visi susijęs automatizacija gali būti, net ir, pavyzdžiui, teisininkai, aukštą išsilavinimą turintys asmenys. Bet tie, kas bus pakeisti automatizacijos procesų būtent aukštesnėje toje grandyje, vis tiek turės didesnių šansų rasti kokią kitą darbo vietą. Ir, ir aišku, didelį poveikį darbo rinkai tai turės, bet galvokime apie tai, ar ateityje tie didžiausi praradimai dėl automatizacijos bus vienoje pusėje ir kitoje. Prieš 150-200 metų, pavyzdžiui, žemės ūkija, žemės sektorija be galo daug žmonių dirbo, dabar gal 2-3 procentai gyventojų visų. Ir, ir klausimas, kurį turėtų kelti ir Europos parlamentas, ir kitos institucijos, yra kaip tokius poslinkius valdyti ir kokį poveikį tai turės skirtingoms asmenų grupėms. Ir čia yra tikrai svarbu atsižvelgti į skirtingų atlyginimų kategorijas ir to paisyti. Pone Reigne praš, prašė toliau užplėtoti dar, dar mintį dėl sociedades laboralės ir dėl to, ar ta vizija sukurtoji tuomet atitinka tikrovę ir realią padėtį. Iš tiesų, po 30 metų ši įmonės forma, tikrai jau matome nemažai egzistuoja, gali būti vertinama kaip sėkmės atvejis, Ypač turint omenyje aktyvę tokią darbo rinkos politiką formuojama šioje srityje. Ar, ar gali bedarbis būtent per tokią įmonės formą tapti darbuotoju? Dar nepaskelbti rezultatai mūsų jau turimi rodo, kad palyginti su kitomis koncepcijomis ir mėginimais darbuotojus gražinti, buvusius darbuotojus gražinti darbo rinką yra tikrai čia daug pranašumų. Mažesni kaštai, didesnė nauda, ypač galvojant apie antrinį darbinimą, vadinamąjį secondary employment. Sociedalis laboralis tikrai sukuria vis daugiau darbo vietų, joms lengva skolintis e, gana geros sąlygos sudarytos, taigi palyginti su kitomis įmonių formomis veikia šita sistema tikrai gana gerai. Bet dar kas svarbu pastebėti yra tai, kad ir čia, aišku, esmė esmė yra ta, ta galimybė dalyvauti. Čia, kai kalbėjau apie e, bedarbio išmokų klausimą, tai be abejo, ta aktualu tai tik tai, tik tai tiems, kas apskritai mokėjo įmokas į, į bedarbystės išmokų fondą. Pavyzdžiui, jaunuolis bedarbis apskritai tuomet nepatenka į tokią asmenų grupę. Bet būtent prieiga prie mikrokreditų tuomet tampa svarbi jaunimui, kuris dar, dar apskritai nedalyvavo jokiose socialinių garantijų schemose, ne, nemokėjo įmokų. Ir čia tada vėl grįžtu prie nuosavybės temos ir, ir prieigos prie nuosavybės. Ne pasitelkiant santopas, bet kreditinį finansavimą, kuomet yra pasirodama ateityje sumokėti. Aišku, rizika čia yra nemaža, bet čia ir eina kalba apie ribotos atsakomybės įmonės. Čia ir eina kalba apie ribotos atsakomybės įmonės ar akcinės įmonės. Tai yra labai mažos, mažos įmonės ir, ir asmeninės atsakomybės čia klausimas visai kitaip traktuojamas. Toliau pono mano ir ponios Weber pastebėjimai ir komentarai, nebūtinai gal klausimai. Dėl dalyvavimo, taip, prieiga prie kreditų čia yra labai svarbus aspektas ir jeigu tą ISAP modelį JAV turėsim omenyje, bet lygiai taip pat ir Ispanijos ką tik mano pristatyta įmonės forma išeinantisis darbuotojas gali perleisti savo dalį naujam darbuotojui kaip tik, tik dėl to, kadangi yra išduodamas banko kreditas ir tas kreditas yra finansuojamas ne neturimomis darbuotojų santopomis, bet būsimų pelnu yra garantuojama įmonės. Ačiū, ponė Liovič, ir dabar ponė Linč. Ačiū. Pirmiausia, klausimas apie geresnį teisinį pagrindą. Šie susitarimai sistemos e, veikia geriausiai, kai yra deramasi per kolektyvinę, kolektyvinės darybos, kolektyvinę sutartį darbuotojai ir darbdaviai derasi tarpusavyje. Yra nemažai tarp valstybinių įmonių susitarimų ir tai nereiškia, kad trūksta, yra teisinės kliūtis, bet tiesiog trūksta teisės aktų. Ir būtų labai naudinga, jeigu būtų geresni įstatymai, pagal kuriuos būtų galima pripažinti ir plėtoti bei skatinti finansinį darbuotojų dalyvavimą tarp valstybinėse įmonėse. Susitarimai, kurie būtų pripažįstami abiejose šalyse. Kad nereikėtų to daryti visur, tiesiog tai būtų galimybė surasti tokį europinį sprendimą. Jeigu būtų galima čia nuveikti kokio tai darbo, tai iš tiesų e, mūsų konfederacija ir Business Europe matyt, aš aišku negaliu kalbėti jų vardu, bet esu įsitikinusi, kad ir jie būtų sus, sus, susidomėtų šią diskusiją. Vėliau šiandieną, man atrodo, šioje salėje vyks diskusijos ir matyčiame parlamente vyks diskusijos apie Europos socialinių teisų ramstį. Dėl Europos socialinių teisų ramščio, tai mes labai reikalavome, kad būtų laikomasi požiūrio orientuoto į e, teisės, bet rodikliai čia mums irgi galėtų padėti. Ir, pažiūrėjau, jeigu būtų rodiklis rodantis, kad ES turi padidinti darbuotojų skaičių ir įtraukti daugiau jų į finansinį dalyvavimą, aš manau, kad toks rodiklis Europoje surastų vietą ir taip pat valstybėms narėms reiktų pasakyti, kas, ką jos daro, kad to pasiektų. Čia vėlgi aš manau, kad uh, Europa tokiu būdu taptų geresnė vieta ir geriau suveiktų ši sistema. Pačio savame tai nėra, patys savame tai nėra sprendimai, bet matome, kaip tai užtikrintų paramą darbuotojams ir darbdaviams, kurie bandytų gyveninti šias sistemas. Visiškai sutinku su Jūta dėl to, kad reikia geriau pripažinti įvairius uh, darbuotojus teisėje ir praktikoje ir ypatingai pripažinti tai, kad savarankiškai dirbantys asmenys irgi yra darbuotojai ir kad jie yra darbuotojai susidurintys su tą pačią riziką, jiems reikia tos pačios paramos ir apsaugos kaip kitiems darbuotojams ir mes tikrai labai daug dirbame šioje srityje visose pramonės šakose ir stiprios profsąjungos principas yra štai koks. Visi darbuotojai įmonėje turi turėti teisę pasinaudoti sistema. Visi darbuotojai dirbantys internetu taip pat, kad jie galėtų pasinaudoti bendrovės siūlomomis sistemomis. Toliau dėl 30-40 procentų našumo padidėjimo ir kokį poveikį tai daro darbuotojų skaičiui. Aš manau, kad jūs teisingai tai vardinti kaip pavojaus signalą. Aišku, yra įmanoma dirbti mažiau už tą patį atlyginimą ir tikėtis atlyginimo didinimo, dėl to visada galima dėrėtis. Darbuotojams. Aš esu pati dėrėjusis, dėl to viskas, aišku, priklauso nuo darbo jėgos ir labai dažnai kokia yra, kokio jie yra amžiaus dar priklauso. Tai, ir tai yra labai vertingi darbuotojai ir aš Nesakau, kad trumpesnė darbo savaitė turėtų būti už mažesnį atlyginimą, už didesnį atlyginimą, tačiau jeigu daugiau pinigų norime vietos ekonomikoje, turime didinti atlyginimus. Ir pelnas didėja dėl našumo ir darbuotojai per tuos papildomis įgūdžius ir per tas technologijas uh, gali labiau paskirstyti tą savo atlyginimą per vietos ekonomiką ir skatinti tą ekonomiką ir ekonomikos poreikius. Ir galiausiai jų tos klausimas dėl to, kad reikia dalintis tą naudą. Ir atrodo šiek tiek sarkastiška tai, bet tam ir yra mokesčiai skirti juk. Ir aš nenoriu čia labai kažkaip e, išdidžiai to teikti, tačiau mums tikrai reikia pasirūpinti, kad tos įmonės, kurios uždirba didelį pelną, uh, kad jos mokėtų mokesčius ir tokiu būdu būtų perskristomas turtas visuomenėje. Tačiau tai nereiškia, kad nieko čia daugiau mes negalime padaryti. Nes mane stebina tai, kad man kaip visuomenininkiai sudėtinga vertinti įmonę, kuri turi finansinio dalyvavimo sistemą, kuri apmoko darbuotojus, kuri investuoja į e, karjeros plėtojimą ir panašiai. Ir šalia yra bendrovė, kuri yra, laikosi mažiausio bendro vardiklio ir beveik neinvestuoja. Tačiau klausimas štai koks. Ar mes turėtumėme mažinti mokesčius gerai tai bendroviai, ar turėtumėme lygiai taip pat, analizuojant ir kitą visuomenę, visuomenės riziką, nes mums visuomeniai kainuos daugiau tokia įmonė, bet ar jie investuoja į darbuotojus, ar jie leidžia jiems naudotis pelnu Ir jeigu mes norime, galbūt jeigu norime, kad įmonė viduje perskaitytų pelną, reikia ją apmokestinti. Taigi mes turime kalbėti apie tai, kad galbūt vienas sistemas mažiau turime apmokestinti, jeigu, pažiūrėjau, ten darbuotojai daugiau dalyvauja. Ir aš, aišku, čia pati savo prieštarauju, nes visiškai sutinku, kad e, fiskalinės taisyklės tikrai sąlygoja sprendimų šiose sistemose. Ir ta sistema, apie kurią kalbėjau anksčiau, tai yra raginti darbuotojus investuoti pinigus, dar, dar, darbdavius investuoti pinigus į mokymosi sistemas ir panašiai. Ir jeigu valstybė tam pritartų ir pritaikytų atitinkamus mokesčius toms įmokoms į tuos fondus, tai tikrai tuo met tai atsipirktų. Ir dar vienas dalykas. Tas klausimas, man atrodo, reguliariai iškyla diskusijose. Tai yra, reikia pripažinti darbuotojo žmogišką jaurumą. Juk yra skirtumas tarp darbo. Darbas nėra prekė. Tartutinė darbo organizacija tai yra jos esminis principas. Darbuotojai ir jų darbas turi būti pripažįstami ir skirtingai turi būti elgiamasi su, tomis, e, su tais elementais ir apsaugomi jie turi būti skirtingai. Dėkoju. Ačiū, Ester Lynch. Preliminari diskusijos pabaiga, sakyčiau, nes visiškai jos aišku, kad neišsėmėme. Skaitmeninis amžius tik prasideda. Dvi, trys pastabos pabaigoje dar savo ruoštų. Man regis, kai kalbam apie pridėtinės vertės kūrimą, tai aišku, kad, kad darbuotojų dalyvavimas finansinės yra išskirtinė galimybė ir turėtų būti prioritetas. Tačiau kelkime klausimą ir dėl to, kaip tai gyvendinti politiškai ir kaip numatyti reikiamą kvalifikaciją tam. Antras gana plataus pobūdžio klausimas čia iškylantis yra, kad vis mažiau darbuotojų turės pagaminti vis daugiau. Vadinasi, lik ir neigiamas darbo balansas ar užimtumo balansas, tai kaip tuomet suderinti visus tos procesus, kaip skirti reikiamus išteklius investicijoms, e, darbo vietų kūrimui, kad būtų tai daroma atitinkant situaciją. Yra, yra žmonių sakančių, kad tai yra ketvirtoji pramonės revoliucija ir aš pats esu tuo įsitikinęs. Bet kai kas sako, kad tai bus pirmoji pramonės revoliucija, kuri kitaip negu kitos ankstesnės bus susijusi ne su naujomis gamybos priemonėmis, naujais ištekliais ir tiesiog pasikeis, bet santykių vienas prie vieno. Ne, dabar yra šis tas kitaip, kadangi čia jau ir prekes, ir paslaugos yra su skaitmenizacija susijusios ir pasakysiu tai, kas tikriausiai priimtina visoms Europos parlamente atstovaujamams frakcijams EBPO. Viename dokumente rašo, jog strateginis politikos formavimas turėtų būti vykdomas tokia kryptimi, kad atitinkamai, atitinkamai raidai būtų užkirstas kelias. Ir tą, ir tą antraštę tikriausiai galima kaip leitmotyvą turėti mums omenyje visada ateityje diskutuojant dėl šių procesų formavimo. Man atrodo, kad tikrai politika čia turi įsitraukti, nes rinkoje savaime šie procesai geruoju nesusitvarkys. Čia reikia šį beitą sureguliuoti, taigi ir mes toliau ir tęsime diskusiją tuo pagrindu. Ačiū nuoširdžiai visiems mūsų klausimo dalyviams, ekspertams ir vėl jūs pasikviesime, kai vyks panašaus pobūdžio debatai ir vėl noriu pakviesti tiesą visus į mūsų skaitmeninimo darbo grupės susitikimą rugsėjo 27 dieną 14 val. nes jau ir vakar konstatavome, kad, kad tikrai poreikis yra tokiai darbo grupiai egzistuoti ir susitikti dirbti iš šiandienos dalyvių skaičiaus galbūt. Apie tai negalima spręsti, bet tikėkime geresnių rezultatų ateityje. Taigi ačiū ir gražios dienos Jums. So, dann setzen wir die. Tai tęsame užimtumo reikalų komiteto darbą. 16 darbo tvarkės punktas valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais suderinimas. Ir vėl gan ilgas pavadinimas. Adam Kosa yra pranešėjas. mūsų vertėjai raštu Hamburge. Dirba, reikia pasakyti, tai galime ir su ją pasisveikinti, jeigu mūsų klauso. Das Wort erhalten zunächst hat die Kommission das Wort Emmanuel Grange vom DG Empel und Immaculada Plasenia, Plasencia, Senior Expert DG Empel, sind anwesend. Äh, Entschuldigung. Tai. Tuomet ir pranešėjas Adamas Kosa galės sekti viską, kas vyksta. Ir dabar suteikiu žodį. Buvo. Tai très bien prononcé. Čia, ponė pirmininkė, Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad mes jau pristatėme panašų, padarėme panašų pristatymą e, šio dokumento IMKO komitete kovo mėnesį ir taip pat turėjome galimybę paaiškinti poveikio vertinimo detalės gegužės mėnesį. Taip pat norėčiau priminti, kad kai vyko diskusijos su taryba, mes aštuonis susitikimus turėjome, su, kaip pirmininkavo Niderlandai, ir vienas susitikimas su pirmininkančia Slovakija, kitas susitikimas taryboje įvyks po dviejų savaičių ir ten kalbėsime apie tam tikrus reikalavimus, kurie yra numatyti prieinamumo akto priedė. Taigi norėčiau padėkoti už galimybę mums suteiktą pristatyti dokumentą, kuris yra gan sudėtingas ir techninio pobūdžio. Ir e, manau, kad bus pakankamai laiko pristatyti tą dokumentą, bet e, jeigu jūs e, matote, kad dar būtų galima kažką pristatyti daugiau, tai, e, na, aš manau, kad 20 minučių maždaug matyti skiriama tam pristatymui, dabar persiu prie anglų kalbos, nes daugiausia terminų yra naudojama anglų kalba. Taigi mes pabandėme pirmiausia paaiškinti, kokios yra pagrindinės mūsų pasiūlymo dėl prieinamų akto priežastys ir prieimus Europos neįgalumo strategiją 2010 metais komisija įsipareigojo suteikti daugiau galių neįgaliems asmenims tam, tam kad jie galėtų turėti visapusiškas teisės ir galėtų visapusiškai dalyvauti visuomenėje ir Europos ekonomikoje per bendrąją rinką, kad būtų atsisakyta kliūčių. Uh, Prieinamumo didinimas e, buvo pagrindinis vien aš, iš aštuonių prioritetų. Tam, kad vidaus rinka geriau veiktų, kad būtų suderintos prieinamumo taisyklės, kad laisvai galėtų judėti prieinamos prekės ir paslaugos. Tokiu būdu palengvinamas darbas pramonėje, sąlygojama geresnė konkurencija ir galima geriau konkurencingomis kainomis gauti prieigą prie produktų ir paslaugų. Mums ekonominė prasme tai reiškia santaupas valstybėms narėms, kalbant apie privalomus prieinamumo kaštus. Ir tai pozityviai įtakos visuomenės dalyvavimą, kalbant apie 8 milijonus neįgaliųjų, 20 procentų visų gyventojų e, kurie sensta ir turi tam tikrų funkcinių apribojimų. Taip pat norėčiau paminėti kad šiandien visuomenė skaitmenėja ir visame pasaulyje imamasi priemonių, kad būtų didinama prieiga prie tokių informacinių technologijų. Ir pramonė turi galėti konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Kitos priežastys susijusios su e, prieinamumo aktu yra teisiniai įpareigojimai. Junktinių tautų konvencija dėl žmonių su negale teisių. E, yra pagrindinis katalizatorius susijęs su prieinamumu. ES jos 27 valstybės narės yra ratifikavusios konvenciją. Paskutinė valstybė narė baigė ratifikavimo procesą. Taigi tai yra įsipareigojimas įgyvendinti konvenciją, atsižvelgiant į mūsų kompetencijas. Konvencijoje numatomos prievolės valstybiniams veikėjams užtikrinti prieinamumą, ypatingai pastatuose transporte, miestuose. Junktinių tautų e, neįgalių asmenų teisų komitetas paaiškino tų prievolių teisinį pobūdį, kalbant apie e, tokius asmenų prieinamumą. Tas vyko praeitais metais, buvo pasakyta, kad reikia prieinamumo standartų ir tam tikrų rodiklių stebėsenai. Kad įgyvendintume šią prievalę, valstybės narės turi pagerinti prieinamumo teisės aktus ir komiteto atitinkama rekomendacija buvo skirta įvairioms valstybėms narėms ES, kad jos pasiektų čia daugiau pažangos. Tai reiškia, kad tai, kad trūksta koordinavimo ES lygmenių, neišvengiamai sąlygos skirtingus teisės aktus ir vidaus rinkos susiskaldimą. Tačiau prieinamumo aktas aišku, nebus atsakymas į vis, visus susiskaldimo problemas. Yra tam tikrų elementų, kurių reikalauja konvencija ir kai tie elementai bus priimti ir įdėkti, tada valstybėms narėms bus galima lengviau įgyvendinti 9 Junktinių tautų konvencijos straipsnį. Taigi, kas pasinaudos tuo, kad sumažės kliūčių? Mums Šis pasiūlymas reiškia, kad pirmas, pirma, pirmieji naudos gavėjai tokio akto yra pramonė, gamintojai ir paslaugų teikėjai. Bendri prieinamumo reikalavimai ES leis supaprastinti, palengvinti jų darbą, bus užtikrinamas teisinės aiškumas dėl jų produktų, tokių produktų, kurie tenkins prieinamumo įsipareigojimus ES ir tai užtikrins jų laisvą judėjimą. Taip pat geriau veiks vidaus rinka ir tokiu būdu bus daugiau lengviau, lengviau prieinamų produktų ir paslaugų, tai bus naudinga neįgaliems asmenims ir visiems bendrai. Bus daugiau pasirinkimo, daugiau kokybės ir geresnių kainų. Nepamirškime, kad sprendimai kartais yra gan brangus ir visi prisimename, kai tam tikri prietaisai e, skirti e, regos negalio turintiems asmenims, kad padidintų šriftą kompiuterėje, kainavo labai daug. O dabar dėl to, kad šioje srityje buvo pasiekta pasiekimų, visos operatyvinės sistemos dabar turi tą padidinimo funkciją ir nėra kur kas pigesnė. Taigi galime pasakyti, kad prieinamumas bus naudingas mums visiems. Pavyzdžiui, ar pabandėte kada skaityti ekraną be akinių, uh, arba ypatingai jeigu, pavyzdžiui, saulėtą dieną bandėte skaityti kažką ekrane, visa tai tokios situacijos gali būti pagerintos, patobulintos, jeigu bendrai prieinamumas pagerėtų. Taigi reikia taip pat pažymėti, kad e, prieinamumo taisyklių derinimas sąlygoja didesnį neįgalios menų judėjimą, pavyzdžiui, keliau, keliauti ES bus paprasčiau, tačiau daugiausia tuo pasinaudos MVI. Nes jie labiausiai nukenčia dėl nevienodų teisės aktų. Jų ištekliai riboti, kai jiems reikia pritaikyti 28 skirtingas ES valstybių taisyklės. Bendros taisyklės bus kur kas jiems naudingiau. Taigi, kas eina į tą aktą. Tai yra draugiška iniciatyva, vartotojams draugiška iniciatyva, kur naudojamos gerai nusistovėjusios vidaus rinkos priemonės, pasitelkiama praktika, struktūros. Ir čia du elementai svarbiausi. Pirmiausia, prieinamumo prievo, e, prieinamo prievolės, kalbant apie tam tikras paslaugas ir priekes, kas yra reglamentuojama valstybėse narėse ir tikėtina, kad papildomų bus priimta taisyklių, kurios bus labai svarbios vartotojams su negale. Antra, antras elementas, čia lygiai taip patys reikalavimai, kur yra paaiškinamas prieinamumo, paaiškinama prieinamumo reikšmė ES teisės aktuose. Pavyzdžiui, viešųjų pirkimų direktyva, pagal ją tam tikros taisyklės numatytos, taip pat nu, tam tikros prieinamo taisyklės yra irgi numatytos kitose teisės aktuose, tačiau nei viename teisės akte nėra prieinamumo apibriešties. Prieinamumo uh, E, reikalavimai prieinamumo akte pirmiausia reikalaus apibriežti tą prieinamumą. Ir aš galiu pasakyti, kad kai žvelgiu į struktūrinių fondų įgyvendinimą mūsų generalinėme direktorate, matau, kad ir reikia bendro požiūrio ir bendrų atspirties taškų įgyvendinant e, tas lėšas jas įdėgiant. Taip pat e, viešiai pirkimai bus prieinami valstybėms, e, mažoms įmonėms kitose šalyse, jos galės dalyvauti kitose šalise, ne, nei toje, kuri, kurioje yra įsisteigę. Taip pat paslaugos ir prekės pritaikytos bus įsigijamos ir viešo administravimo institucijų. Ką siūlo šis aktas? Ten numatyta prieinamumo sistema Europoje. Tai yra teisės aktas orientuotas į procesus, kur naudojamos tam tikros procedūros, aukšti reikalavimai, uh, paliekant vietos inovacijoms ir um, ateities atsparumo, atsparumo ateičiai elementams. Mes norime tokių teisės aktų, kurie būtų kuo galima modernesni ir čia tikrai palik, palikta daug laisvės pažangai. E, prieinamumo aktas numato tam tikrus funkcinius reikalavimus atrinktoms prekiams ir paslaugoms ir numato galimybę kurti laisvanoriškų suderintus standartus, jeigu jų prireiktų ekonomijos ūkio subjektai gali patys įvertinti atitikti ir rinkos priežiūros mechanizmais pasinaudoti ir žiūrėti, ar atitiktis išsaugoma, išlaikoma. Numatyti vykdymo mechanizmai vartotojams imtis veiksmų dėl atitikties, tai yra nu, naujas elementas, taip pat jeigu produktai ir paslaugos jau atitinka reikalavimus, tada jos gali laisvai cirkuliuoti vidaus rinkoje ir tam yra naudojami nusistovėję procesai ir mechanizmai, kurie yra gerai žinomi vidaus rinkoje. Nieko, nieko revoliucioningo čia nėra. Taip pat yra naudojami tie patys reikalavimai, kaip minėjau anksčiau, paaiškinant ir prieinamumo savoką ES teisės aktuose. Čia labai svarbu, kad būtų išvengta nesusipratimų, ko nedaro šis aktas, kas ko jame nėra. Taigi, Jo tikslas yra parengti verslui draugišką iniciatyvą. Dėl to nėra detalių techninių reikalavimų, kurie gali greitai pasenti ir riboti inovacijas bei kūrybingumą ūkio subjektams. Ten nėra prievolių visiems produktams ir paslaugoms, ir tik tai atrinktiems, kurie buvo atlikti per poveikio vertinimo procesą. Ten nėra jokių nerealistiškų ar sudėtingų reikalavimų Tai yra pasi to pasiekėme per proporcingumo saugiklį. Aš gal jį galėsiu pakomentuoti vėliau. Toliau direktyvos įpareigojimai prievolės nekeičia teisės aktų atitinkamuose sektoriuose, tačiau papildo ir sustiprina jau veikiančias taisyklės. Aš įsivaizduoju, kad bus daugiau klausimų apie poveikio vertinimą vėliau, bet mes norime šiek tiek daugiau pateikti informacijos apie tą vertinimą. Uh, prieinamumo aktas buvo parengtas po detalios poveikio vertinimo studijos, kuri buvo pagrįsta konsultacijomis, studijomis ir įtraukta taip pat buvo į pažangaus reglamentavimo įtraukti principai. Ir norėčiau pabrėžti tai, kas mūsų manimų buvo labai svarbu, kalbantys su valstybėmis narėmis. Poveikio vertinimas. Jame buvo analizuojami neprieinamumo kaštai, bet uh, galimybė sutaupyti per vidaus rinką ir prievolė vertinti ir pasiūlyti direktyvą, mes pirmiausia bandėme išsiaiškinti, ar ekonominė prasme būtų pelninga ir naudinga pasiūlyti ES teisės aktą. Mes neanalizavome prieinamumo kaštų ar poreikio. Tai buvo tiesiog teisinis įpareigojimas, kurio jau ėmėsi valstybės narės ES. Poveikio vertinimas jame naudojame duomenys iš įvairių studijų, kur buvo analizuojami prieinamo teisės aktai devyniose valstybėse narėse, tai yra apie 80 procentų ES BVP. Ir ten gyvena 77 procentai ES gyventojų. Taigi mes įvertinome, kad tai tikrai gerai atstovaujantis rezultatas, atspindintis rezultatas. Taip pat tyrimas, kurį atliko neįgalumo ekspertų tinklas, ten buvo įvertintos įvairios teisėkuro, įvairūs teisėkuros pasiūlymai tose valstybėse narėse. Taip pat buvo atliktos konsultacijos su nevyriausybinės organizacijomis, ūkio subjektais, buvo viešos konsultacijos organizuojamos. Ir taip pat buvo pasirinkti ir paprasti variantai, laisvanoriški standartai ir teisėkuros variantai. Ir penki iš tų variantų buvo atmesti, nes matėme, kad jokių problemų tai mums neleis išspręsti. Nes jie, pažiūrėjau, buvo nerealistiški arba per sudėtingi. Keturi variantai buvo palikti ir įvertinti detaliai, įskaitant ir ekonominį jų poveikį. Taigi mes manome, kad poveikio vertinimas pateikė tikrai solidžių rezultatų ir taip pateisino mūsų pasirinkto instrumento būtinybę. Dar trumpai apie santykį su kitais ES įstatymais. Tokie patys prieinamumo reikalavimai yra naudojami e, ūkio subjektams ir taip pat valstybinėms institucijoms, kai jie perka paslaugas ir prekes ir naudoja ES lėšas. Tam tikrose ES teisės aktuose jau yra nuostatų apie prieinamumą, tačiau nėra detaliai tai apibriešta, pažiūrėjau, dėl viešų, viešų pirkimo struktūrinių fondų. Dėl to, kad produktai ir e, paslaugos čia yra labai bendro pobūdžio ir mažiau galbūt dėmesio skiriama transportui. ES prieinamumo aktai nekeičia teisės aktų, kaip sakiau, tačiau padeda, papildo juos ir padeda lengviau gyvendinti kitus teisės aktus. Mes norime šiek tiek paminėti direktyvos 19 straipsnį, kur kalbama apie tai, kaip būtų galima suderinti tuos dalykus. Kaip žinia, Europos parlamentas labai daug dirbo nuo 2008 metų, teikiant pasiūlymą dėl 19 straipsnio direktyvoje ir galbūt jums įdomu, kaip tas prieinamumo aktas bus suderintas su šiuo straipsniu ir mes tikimės, kad šis pristatymas jau parodė, koks yra skirtumas tarp tų dviejų dalykų, tačiau kartais, e, aišku, galima dar viską aiškiau pristatyti. Prieinamų aktų bus galima geriau užtikrinti vidaus rinkos funkcionavimą. Per harmonizavimą, taigi bus kalbama apie priekes ir paslaugas, direktyvos 19 straipsnėje kalbama apie kovą su diskriminacija. Taigi, čia yra dėl to du teisiniai pagrindai ir, kaip jūs žinote, kad būtų užtikrinamas vienodas elgesys su visais žmonėmis, prieinamumas čia yra iš anksnė sąlyga. Ir yra bendra prievolė dėl prieinamumo ir racionalių sąlygų direktyvos 19 straipsnė, tačiau tai yra labai bendra nuostata, principas nėra jokių apibrėžčių ar detalių. Taigi, prieinamumo reikalavimai numatyti prieinamumo akte galėtų būti naudojami taip pat ir toliau apibrėžiant prieinamumą 19, 19 straipsnių direktyvoje turint omenyje tai, kas siūloma viešų pirkimų struktūrinių fondų naudojimo srityje, tačiau aišku, viskas priklauso nuo to, kaip klostysis dėrybos. Na, bet kuriuo atveju abi priemonės e, prisideda prie Junktinių tautų konvencijos įgyvendinimo ES, abi priemonės viena kitą papildo ir labai skirtingos yra. Ir tomis priemonėmis siekiame skirtingų tikslų. Dar vienas dalykas, tai norime su e, interneto prieinamumo direktyvą susijęti šį teisės aktą, tai yra papildoma priemonė šalia prieinamo akto. Žodis prieinamumas čia daugiausia kalba eina tik apie internetą ir viešai sektorių. Ir kai dėrėjomės dėl prieinamo akto su jumis ir taryba, čia, kai dėrėsimės dėl to akto, tai mums reiks išsiaiškinti, pasirūpinti, kad ne, ne, nepersidengtų šios dvi direktyvos. Pavyzdžiui, dabar dėl viešo transporto tinklapių gali kilti tam tikrų problemų, viską reiks detaliai išsiaiškinti, Taip pat tos priemonės turi būti visapusiškai suderintos ir to pasiekėme dėl to, kad naudojame tos pačius prieinamumo reikalavimus ir panašius procesus bei standartus. Subsidiarumo, proporcingumo principai, aišku, svarbios savokos mūsų pasiūlymuose. Prieinamo aktas yra lankstus ir labai tikslingas. Taigi mes tikimės, kad tokiu bendru žingsniu mes galėsime geriau įtvirtinti proporcingumo subsidarumo principą, kalba eina apie tik paslaugas ir prekes, kur, kurių atžvilgiu egzistuoja skirtingi teisės aktai ir tų skirtumų gali atsirasti dar daugiau. Dėl to Europos, reikia įvesti ES matmenį. Dėl to mes pasiūlėme visą sąrašą, kuris gan ribotas ir dėl tos priežasties mes numatėme tam tikras priemonės valstybėms narėms, primant joms sprendimą dėl pritaikymo. Dėl proporcingumo direktyvoje buvo kalbama apie produktų gyvavimo ciklą ir kiek kainuotų prieinamumo prievalių įdėgymas atbulinė data ir prieinamo reikalavimai yra būtent dėl to taikomi tik naujiems produktams ir paslaugoms, o ne tiems, kurie jau egzistavo anksčiau rinkoje. Dabar e, kiek detalūs yra reikalavimai, kaip minėjau, tai yra bendro pobūdžio reikalavimai, tačiau jie pakankamai aiškus, kad galėtumėme suderinti rinką ir funkcinių lygmenių jie turėtų padėti spręsti problemas, kokios ūkio subjektams tenka prievolės. Čia viskas grindžiama vidaus rinkos priemonėmis, kurios yra gerai žinomos, na ir pasirinkome naudoti lengvas, paprastas procedūras atitik, atitik, atitikties įvertinimui, tai yra savarankiškai rengiamas deklaracijas. Taip pat proporcingumo prie, prievolė šie du saugikliai numatyti. Pirmiausia, ribojama prievolė tiek, kad ne, nebūtų pro, neproporcinga našta de, uždedama ant ūkio subjektų pečių. Ir antras saugiklis, kad nereiktų keisti iš esmės paslaugos ar produkto pobūdžio. Pavyzdžiui, elektroninių knygų pavyzdys. Čia pagal prievolę reiktų prieinamumo bruožus e, užtikrinti papildomus, tačiau nereikia keisti paties produkto, kad, kad tos knygos būtų breilio e, alfabetų pritaikytos ar panašiai. Dėl kaštų ūkio subjektams, čia vienas iš kriterijų, kuris yra naudojamas siekiant uh, įvertinti proporcingumo, naštos proporcingumą. Ir pavyzdžiui, jeigu MVI įvertina, kad kažtai neproporcingi, pavyzdžiui, keisti jiems tinklapį, tai tada jie gali palaukti ir įtraukti galbūt tik tuos bruožus, kur nereikia čia didelių investicijų. Taigi tikrai labai lankstus tie reikalavimai. Ir ūkio subjektai, aišku, turi pateisinti, paaiškinti savo vertinimą ir informuoti apie tai atitinkamas institucijas ir turi būti patikrinimai, kuriuos atliktų atitinkamos institucijos. Mikro įmonėms nėra taikomas, taikoma prievalė teikti informaciją. Ir tikiuosi, neužtrukau, per kiek laiko reiks gyvendinti tas nuostatas. Uh, Mes galvojame apie tai, kad reikia numatyti pakankamai laiko valstybėms narėms ir ūkio subjektams, kad jie galėtų atsižvelgti į produktų gyvavimo ciklą ir galėtų pakoreguoti tuos prieinamumo reikalavimus, nes ekonominė prasme tai yra sudėtingas procesas. Ir valstybės narės turės dviejų metų perkelimo terminą Pasiūlymas yra susijęs su gyvenimo planu, kuriame, numatyt, kuriame pateikta informacija apie veiksmos, veiksmų planus, kurie būtų naudojami ir kuriais būtų padedama valstybėms narėms per perkelimo procesą ir būtų įtraukiamas ir stebėsenos procesas, konsultuomasi su pramonė ir vartotojais ir kai direktyva bus perkeliama, per ketveris metus turi būti pritaikoma, mes įvertinome, kad tai galbūt yra tikrai racionalus laikas operatoriams pasiruošti E, tų nuostatų įdėgymui ir, aišku, pagrindinis ketinimas yra stebėti, kiek yra ir kaip yra taikoma direktyva, turint omenyje socialinius, ekonominius, technologinius tikslus, tai tam tikslui pasiūlyme yra numatytas, numatyta ataskaita ir įvertinimas po penkerių metų. Taigi mes manome, kad per tą laiką jau bus pritaikytas ta priemonė numatytiems tikslams. Taigi E, mūsų manimų pasiūlymai yra tikslingi, sprendžiant iššūkius rinkoje ir tai leis padėti pramoniai, valstybėms narėms, ES gyvenant tam tikras prievalės pagal konvenciją. Ir taip pat tokiu būdu bus galima užtikrinti didesnį neįgaliųjų dalyvavimą ekonomikoje ir visuomenėje. Dėkoju už dėmesį ir, aišku, atsakysime į klausimus ir labai džiaugiamės, kad bendradarbiaujame su pranešėjais iš IMKO ir užimtumo komiteto. Ačiū. Ačiū už tikrai išsamų pristatymą ir dabar žodis Adamui Kosai. Prašom, pane Kosa. Köszönöm a szót, elnök úr. Ačiū, pane pirmininkė. Prieš pateikdamas savo pastabas noriu padėkoti komiteto sekretoriatui už tai, kad mūsų šiandieninis posėdis vyksta tikrai be jokių kliūčių. Tarptautiniai gestų vertėjai dirba salėje su mumis ir tai yra labai puikus pavyzdys, gražus pavyzdys kaip galima sutarti sąlygas dirbti be kliūčių žmonėms su negale. Mūsų komitetas jau ne viename dokumente yra paraginęs komisiją pateikti mm, savo mintis dėl prieinamumo ar prieinamumo aktą, vadinamai suformuluoti, aš galiu kai ką net ir mintinai sufor, suformuluoti kai kurias mintis, kurias mes ten išsakėme, nes tą darėme labai ryštingai kelis kartus ir dabar jau dokumentas pasirodė, tikrai labai puikiai subalansuotas ir panašu, kad turės ilgalaikio poveikio ES ekonomikai ir, ir jos piliečiams. Noriu pabrėžti, kad Mano manimu, čia eina kalba ne vien apie žmonės su negale, iš tikrųjų tai susijęs su kiekvienu ES piliečiu. Labai puikus pavyzdys buvo bankomatai. Nesu aklas, bet iš tiesų sunku kartais būna šviečiant Sauliai, įskaityti tai, kas šviečia ekrane. Tai gali bet kuriam iš mūsų nutikti. Taigi ir norėjau pasakyti, kad, kad mes čia kalbame ne vien apie neįgaliuosius. Aktualu tai yra visai visuomeniai. Tai svarbu ne tik man, ne tik kitiems neįgaliems žmonėms, bet e, visiems, kadangi kalbam apie prekių ir paslaugų prieinamumą apskritai. Tai yra naujas aspektas ir būtent iš šio požiūrio taško reiktų žvelgti ir su to susijusias problemas. Beje, jungtinės tautos visai neseniai labai panašiai savo poziciją išdėstė, kad kalbėkime ne apie neįgaliuosius ir, ir jų padėties gerimą, bet apskritai apie kliūčių šalinimą, apie prieinamumo didinimą visiems. Taigi ateityje pagrindinis modelis bus ne mediciniais pagrindais grįstas, bet e, tai bus tiesiog visapimantis visuomeninis naujas modelis. Ir komisija būtent tai ir turėjo omenyje, rengdama šį dokumentą. Be abejo, reikia pagalvoti ir apie tai, kaip sureaguos į jį labiausiai su to susiję asmenys arba tie, kuriems tai labiausiai aktualu. Aš kalbėjausi ir su ūkio atstovais, su lobistų organizacijomis ir įvairiomis institucijomis. Pastebėjimai buvo įvairūs Bet visgi, kuo įvairias, įvairesnės priemonės bus numatytos, tuo naudingiau mums visiems. Ir kaip tik dar šį mėnesį vyks ir klausimas, kai atvyks ir, ir ūkio sektoriaus atstovai, ir įvairių organizacijų ekspertai išsakys savo nuomonę, o tada jau bus galima pradėti rimtai dirbti, mėginant paversti teisinėmis nuostatomis visus tuos pastebėjimus. Dar vienas gražus pavyzdys yra iš Junktinio Amerikos valstijų. Atėjęs ten tikrai labai daug problemų jau išspręsta, žymiai anksčiau negu čia pas mus. Ten labai puikiai padirbėta ir būtent teisiniai pagrindai tiesiog lėmė, kad, kad buvo galima sparčiau dirbti. Todėl norėtųsi, kad ir ES visą tai pavirstų teisę. Dėkoju komisijai už įvadinį pristatymą ir, ir už komentarus, bet dar pateiks ir kitą pastebėjimą, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį dėl apibrėžčių. Junktinių tautų konvencijoje yra numatytos vienareikšmės apibrieštis ir likščiol Europoje taip pat buvo taikomos tos pačios apibrieštys, tačiau šiame teisės akte jau yra naujų apibrieščių, pažiūrėjau, functional limitation. Tokia savoka. Man kol kas tai nieko nesako, nelabai galiu suvokti, kas tai yra, kaip kaip ji dera, šie apibrieštis dera su kitomis anksčiau naudotomis. Dar viena pastaba ar klausimas dėl, kurį mane pasiekė, klausimas, kuris mane pasiekė per įmonių atstovus, kurie teigia, kad turėtų būti įmanoma įvertinti, išmatuoti kažkaip kiekybiškai tai, kaip veikia tas prieinamumas, kiek tas prieinamumas gali būti pavojingas, gal netgi tam tikrais atvejais. Čia reiktų nuodugniau į tai pasižiūrėti. Reikia kažkaip teisiškai tai sutvarkyti, kad tie produktai ir paslaugos netvertų naujų kokiu nors pavojų. Jeigu, pavyzdžiui, tai būtų produktas, akliesiems ir veiktų, ar būtų valdomas žmogaus balsu, galbūt jis galėtų kelti tam tikrą pavojų kai kuriuose situacijose arba, tarkime, negirdintiems asmenėms. Ir vėlgi gali kilti problemų, kai yra vartojama nacionalinė gestų kalba ir kai yra bendraujama su kitos šalies mm, žmogumi ir, ir, ir, nėra, ir nėra numatyta vartoti tarptautinę gestų kalbą. Tai tokių pavyzdžių galėtų būti ir kitų. O trečias klausimas yra susijęs su terminu. Daugelis asociacijų mano, kad šešerių metų nepakaks. Remdamosi savo ankstesnę patirtimi, valstybės narės mane, kad šešerių metų turėtų užtekti viskam sureguliuoti. Kiti netgi mano, kad, kad per ilgas šis laikotarpis, kadangi viskas taip sparčiai keičiasi, bet nepamirškime, jog 2010 metais toje naujoji strategija tik buvo pasiūlyta, praėjo šešeri metai jau. Ir jeigu numatysime dar šešerius metus, įgyvendinimui, tai jau bus 12 metų laikotarpis e, susidaręs, ko tikrai, manau, reikėtų išvengti. Taigi neleiskime, kaip teisėkuros institucija, kad, kad tai tiek ilgai truktų. Sunku bus piliečiams ir mūsų rinkėjams tai pagrysti. Yra dar ir kitų sričių, kurias galėčiau minėti ir komentuoti Bet manau, per diskusiją bus galima tiesiog sureaguoti į jūsų klausimus, jeigu tokių turėsite. Aš tikrai laukiu tos diskusijos su šešėliniais pranešiais. Palaikau su jais ryšį. Bet aišku, labai svarbu visą tai, ką darome čia, derinti ir su vidaus rinkos taisyklėmis. Nes čia, aišku, yra mūsų kompetencijos rytis, bet visą tai turi daryti ir su kitais teisės aktais ar nuostatomis. Atsiprašau, kad kalbėjau kiek per ilgai. Ačiū. Turėdamas omeny mums likusi laiką, galiu pasakyti, kad kitiems pranešėjams tik po pusantros minutės paliksiu. Ričardas Havitas pirmiausia. Ačiū Manau, kad galime pagirti komisiją už šios pasiūlymus, jų laukime ilgai ir tai yra svarbus dabar momentas. Ir pirmiausia, reikia pasakyti, kad didžiausia kliūtis neįgaliesiams yra ne, neprieinama aplinka, kurie leidžia jiems gyventi. Reikia taip ir kalbėti, kad žmonės suprastų, ką mes kalbame, apie ką mes kalbame čia, e, kai apibūdiname visus šios techninius elementus. Teisinis pagrindas mes jo neteis, nekeisime, ponia Taisen parinko šį teisinį pagrindą. E, jis nepatenkinamas, e, mes ir toliau reikalasime 19 straipsnio direktyvos, tačiau dėl to neturėtume siekti sukurti geriausias nuostatas. E, jeigu kritikuotume tekstą, reikia pasakyti, kad E, taisyklės yra stiprios kai kuriuose srityse, tačiau transportas, kitur, tačiau kaip švietimas, e, būstas, rekreacija. Manau, kad reikia kreiptis į komisiją, kad ji padirbėtų daugiau su tokiais pavyzdžiais. Arba aiškiai pasakytų, kad to nedarys. Reikia sažingai kalbėti dėl gyvenimo. Savo deklaracijos dėl ateities, ko gero, pats lengviausias, švelniausias būdas įgyvendinimui. Reikia dar pagalvoti apie tą įgyvendinimą dėl išimčių. Nepatenkanka, kad bendrovės paskaitovės nesilaikys šių nuostatų. Reikia e, iškių nuostatų dėl protingo taikymo ir reikia ieškoti tinkamo balanso čia. Labai svarbu įtraukiančio dizaino, universalaus dizaino savokas įtraukti į tekstą. Ir dabar jau baigsime, nes neturime laiko. Daug, kalba, daug laiko kalbame apie judėjimo laisvę, jo apsaugą. Jeigu esi neįgalus, tokios judėjimo laisvės nėra. Reikia stengtis būtent šią situaciją pakeisti. Ačiū, Helga Stevens. Pusantros minutės, prašom. Ja, dankjewel voorzitter en collega's. Ik... Ačiū pirmininkė, kolegos. Noriu padėkoti kolegai Košai už labai naudingą įžangą ir aš e, su juo daug ko sutinku. Tačiau manau, kad turime pabrėžti būtinybę nepamiršti, kad e, beveik visos valstybės narės yra pasirašusios ir atvikavusios e, jungtinių tautų konvenciją dėl neįgaliųjų teisų ir dar tai reiškia, kad jų pareiga yra ją įgyvendinti. Yra. Aišku, mes negalime diktuoti valstybės narėms kokiu imtis veiksmų, tačiau jeigu pakalbėsime apie žmonių paslaugų, prekių ir kapitalo judėjimo laisvę, tai logiška, kad Europoje būtų dedamas pastangos, kad valstybės narės realiai taikytų vienodus prieinamumo kriterijus, bet kas turintis negalę turi galėti laisvai judėti Europoje. Be to, įmonėms, MVI, parduotuvėms. Situacija tokia reiškia, kad žmonės, pavyzdžiui, jeigu jie susiduria su kliūtimis, patekdami į parduotuvę ir banką, tai reikia užtikrinti, kad vis, vis visos įmonės būtų prieinamos visiems žmonėms, tai yra naudinga ir joms pačioms, nes tai padidintų jų e, apyvartą ar pelną. Tai būtų naudinga visiems. Jeigu atsijoji kažkokią dalį klientų, tai prarandi 20 procentų apyvartos. Tai nenaudinga. Todėl ekonomiškai prasminga užtikrinti tą prieinamumą. Ir todėl visos valstybės narės turėtų kartu dirbti, spręsdama šias problemas. Taip pat turime pripažinti, kad yra tam tikra našta, dėl to tada šiandien turėtų būti pasiteisimas nieko nedaryti. Ačiū. Marian Harkin pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Daug kas pasakyta, ką norėjau pasakyti, tai kalbėsiu trumpai, tačiau noriu padėkoti komisijai už šį pasiūlymą. Kaip ir Richardas, mes sutinku, kad daug ilgalaikio to prašome, pagaliau turime pasiūlymą. Manau, kad tai nėra tiesiog gera mintis, tai yra puikiai mintis. Adamas Koša teisingai pasakė, kad kalbame ne tik apie negaliuosius, apie visus piliečius. Ir dėl to tai bus uh, patraukliau ir gamintojams, paslaugų teikėjams, būtent šis argumentas. Šiame kontekste teisinis pagrindas galbūt visai tinkamas yra. Keletas pastabų apie patį pasiūlymą. Helgas Stevens paminėjo Junktinių tautų konvenciją. Aš manau, kad šis pasiūlymas padės valstybėms narėjams įvykdyti savo įsipareigojimus pagal konvenciją, padės ją įgyvendinti. Keletas klausimų dėl neproporcingos naštos 12 straipsnis. Galbūt reikėtų šiokių tokių patikslinimo iš komisijos. Kaip tai veiks? Manau, kad tai yra svarbu, nes kai baigsime renkti šį teisės aktą, turėtume būti patenkinti, kad e, e, tos nuostatos bus suderintos. Aš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 dabar kalbėti. Iš tikrųjų, atsiprašau. Dan. Von den Grünen habe ich keinen Berichterstatter. Žaliai, nesiuntė jokio šešėlinio pranešėjo. Ždanoka, prašom. Ačiū, aš esu šešėlinė pranešėja šiuo klausimu. Tikiuosi, kad galėsime veiksmingai dirbti vadovaujami pono Košos Taip pat sutinku su jo pirmojo pasiūlymu, kad įgyvendinimas turi būti pratestas ne keturi metai, o šešeri metai. Tai ypač didelė problema mažoms šalims. Turiu klausimą komisijai apie tai. Jūsų poveikio vertinimas buvo atliktas devyniose valstybės narėse, atstovančiose 80 procentų PVP, 70 procentų gyventojų todėl šis imtis nėra reprezentatyvi. Mm, tai turbūt yra susiję tik su didžiausiamis valstybės narėmis. O kaip su mažosiamis valstybės narėmis? Kaip ir, pavyzdžiui, mano Latvija. Kaip ir kitiems kolegams tai rūpime. Žinome, kad įgyvendinti tokias nuostatas e, šalise su mažiau, mažesnių gyventojų skaičiumi būna brangiau. Ačiū, FDD neturiu taip pat. E, šešėlinio pranešėjo. Ačiū pirminkė, noriu padėkoti kolegai Košai už jo pirmasis mintis. Tai yra tinkamas bandymas suderinti mūsų teisinės sistemas prieinamumo srityje. Aš sutinku, kad mes turime užtikrinti, kad žmonės su negale turėtų vienodas sąlygas kaip ir visi kiti. Turime išmokti kalbėti tokiu būdu, kad įtrauktume visus šiol buvo daromas skirtumas. Kai pabrėžiame skirtumai ir išankstinis nusistatymas, reikia kalbėti, kalbėti apie prieinamumą visiems, kad visiems sąlygos būtų vienodos. Ir taip. Galėtume įtraukti visus. Aš sutinku. Yra tam tikrų kritinių aspektų, kritikuotinų aspektų. Mes norime, kad prieiga prie, prie prekių ir paslaugų būtų tokia, kad būtų tinkamas dėmesys skiriamas žmonėms su negaliu, tačiau dažnai trūksta struktūrų, kurios užtikrintų tokią prieigą. Aš bijau, kad mes kuriame prekes ir paslaugas, panaudodami struktūras, kurios neprieinamos. Aš gyvenu šalyje, kur Italijoje, kur architektūriniai architektūrinės kliūtis ir e, kasdieninė norma pavyzdžiui, mokyklos negali e, na, pasirūpinti žmonėmis su negale ir panašiai. Taigi reikia aiškių gairių čia. Ačiū. FDD. NF nėra šešėlinio pranešėjo. Nieko nėra. Ar dar kas nors kalbėtų, norėtų kalbėti? Ne? Tokiu atveju vėl grįžtų Dr. Adama Košos, dvi minutės. Az újból megadott szót, elnök úr, a kollégák hozzászólásai. Ačiū, kad dar kartą suteikėte man žodį, pirmininkė. Tikrai buvo labai naudinga išklausyti kolegas. Pavyzdžiui, viename pasisakymu buvo keliamas klausimas kokią įtaką e, patirs mažosios valstybės narės. Gal komisija tikrai nepasigilino labiau į tą aspektą. Be abejo, poveikio vertinimas vyko šalyse, kurios, e, kurių gyventojų skaičius sudaro net 70 procentų visos Europos Sąjungos kartu sudėjus, o mano šalis e, tik tai 10 milijonų gyventojų turi ir, ir tik tai 5-6 procentai asmenų yra su negale, tai tikrai mažesnėms valstybėms narėms gali kilti didesnių iššūkių, iššūkių kaštų prasme įgyventinant šį dokumentą. Bet visgi apie ką kalbam, tai yra žmogaus teisės. Ir čia negali būti niekas siejamas su finansais, su, su Excelio lentelėmis, skaičiais. Tai galvokime tiesiog ir toliau apie tos pačius dalykus ir aš esu pasirengęs ir su taryba, ir su komisija toliau kalbėti. Kolegė Helga Stevens sakė, kad reikia sukurti vadinamąją win-win situaciją, kai išloštų ir viena ir kita pusė. Tai yra puikia mintis, bet gali būti taip, jog įmonėms kol kas dar taip neatrodo. Jos situacijos dar taip nevertina ir gal tik vėliau išvelgs pranašumus tos naujosios tvarkos, gal tik vėliau suvoks, kad ir joms tai yra naudinga. Dabar dar pradiniam etape, aišku, gali būti ir daugiau galbūt naštosioms atitenkančios, bet vėliau visą tai atsipirks, gal nebūtinai finansiškai, bet tiesiog bus kitų teigiamų aspektų tą ir reikėtų komunikuoti ir perduoti tokią žinutę ir, ir ūkio sektoriui. Pilietinės organizacijos jau seniai kalba apie tai, kad ir neįgaliųjų traukimas į varius visuomeninius procesus naudingas yra valstybei ir kad dėl to ji tik išloš. Taigi ir mes čia iš tikrųjų prisimam nemažą atsakomybę, kad visą tai aiškiai visi suvoktų. Ačiū už diskusiją. Dar turėsime vieną klausimą rugsėjo 26 dieną. Apie nuomonės projektą diskutuosime 12-13 spalio dienomis. Balsavimas mūsų komitete numatytas 2017 sausį. Ačiū. Ir dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Darbo sąlygos ir mažų garantijų darbas. Čia bus pristatytas tyrimas, pranešėjas yra Neoklis Silkiotis. Andrėja Brautan iš Užimtumo studijų instituto Junktinėje karalystėje yra parengusi tyrimą ir ketina jį pristatyti kur jūs esate, tai taip čia. Atsiprašau, nemačiau. Kaip išėjai? Prašom. Ačiū. Man atrodo, 15, per 15 minučių turėsiu pristatyti šią studiją. Tai yra ta studija, kuri, kaip jūs sakėte, buvo atlikta Užimtumo studijų instituto, mano ir mano komandos kartu su Radaš Ašhot e, iš Vokietijos ir jo kolegomis, taip pat su dar viena institucija Belgijoje dirbome. Mes vertiname mažų garantijų darbą Europoje, kokiu yra tendencijų, modelių, ir panašiai. Šioje srityje pristatymo kopijos yra išdalintos. Aš pabandysiu tik tai trumpai pristatyti pagrindinius ataskaitos elementus. Taigi, kalbėsiu apie pirmiausia tikslus ir metodiką, kurią naudojame. Taip pat kalbėsiu apie modelius, kuriuos um, išvelgėme, kalbant apie darbą be garantijų, tendencijas, politikos strategijas, kurios egzistuoja ES ir nacionaliniu lygmeniu. Tada kalbėsiu apie iššūkius, kurie dar neišspręsti ir rekomendacijas, kurios mūsų vertinimu būtų tinkamiausios. Taip būtų galima sumažinti tokių, tokio darbo apraiškas. Taigi tikslas buvo pateikti sisteminėje pastarų tendencijų sisteminę apžvalgą įvairiose užimtumo santykiuose ir kalbant apie su darbo be garantijų susijusią riziką. Naudojame įvairius šaltinius, analizavome duomenis, dvi apžvalgas ypatingai, ES darbo jėgos apžvalga ir darbo sąlygų apžvalga. Pastarojoje apžvalgoje mes e, turėjome, neturėjome 15 metų duomenų, taigi analizavome 10 metų duomenys, tačiau vis tiek mes sugebėjome tokiu būdu surasti daug modelių ir tendencijų. Taip pat mes e, vertinome įvairius literatūrinius šaltinius, kad galėtumėme kiekybinę prasme įvertinti situaciją, taip pat aštuonias valstybės narės labiau panalizavome, Vokietiją, Daniją, Ispaniją, Prancūziją, Lietuvą, Niderlandus, Lenkiją ir Junktinę karalystę. Tai nebuvo giluminės studijos, ne viską ten apžvelgėme, bet norėjome įvertinti pagrindinius iššūkius šiuose šalyse. Taigi mes iš principo tris užimtumo tipus analizavome, kurie mažiausiai garantijų, kuriuose mažiausiai garantijų numatyta tose šalyse. Taip pat atlikome ir kalbėjome su įvairiais ES socialiniais partneriais, kad išklausytumėme jų nuomonę šiuo klausimu. Taigi, kalbant apie mūsų požiūrį, pagrindinis atspirties taškas yra tai, kad nėra ES apibriešių, ką reiškia darbas be garantijų. Viskas priklauso nuo įvairių veiksnių. Priklauso nuo pavienių situacijų, priklauso nuo to, kaip tas asmo vertina tą darbą be garantijų, kas yra tinkama ir primtina, viskas priklauso ir nuo nacionalinių situacijų bei suvokimo, kas yra normalu, kokia praktika yra normali. Taigi buvo sudėtinga tirti šią sritį ir mes nenorėjome jokių prielaidų daryti, mes tiesiog norėjome uh, neutraliai vertinti padėtį. Tai reiškia, kad vertinome įvairias sutartis, nenorėjome iš, iš vis jokių pri, daryti prielaidų šankstinių. Taigi mūsų metodikos pagrindas buvo štai koks. Mes dvi ašis analizavome. Pirmiausia, sutarčių tipus, o antras dalykas tai rodikliai, to neužtikrintumo rodikliai. Taigi, kalbant apie E, sutartis ir darbinius santykius, vertinama viskas standartinės sutartis, tai yra darbas pilnu etatu, nuolatinis darbas, toliau darbas puse etato, savarankiškas darbas, toliau terminuotos sutartys, laikinų, laikinų darbuotojų sutartys, sezoninis darbas, e, komandiruotas darbas subranga ir panašiai, taip pat nulio valandų sutartys, kurios yra labai aktualios kai kuriuose šalyse, bet ne visose. Taip pat analizavome stažuotės ir neoficialų, nedeklaruotą darbą. Taigi tai buvo įvairūs, įvairios sutartys, kurias mes analizavome, įvairius sutartiniai santykiai, toliau peržiūrėjome įvairius rodiklius, kurie mūsų vertinimu geriausiai nušviestų to neužtikrintumo riziką. Tai pirmiausia atlyginimas, skur, skurdo aspektas, galimybė naudotis socialinėmis išmokomis, toliau darbo teisų įtraukimas į darbo įstatymus, sauga darbe, karjeros galimybės, mokymo galimybės ir kolektyvinių teisų situacija. Taigi, tokie buvo pagrindiniai mūsų tyrimo elementai. Dabar pristatysiu šiek tiek detaliau šią skaidrę, norėjau ją parodyti, nelabai yra ryški, bet čia matome, kiek yra įvairių darbinių santykių ES, 28 valstybėse 2014 metais ir kokių matome tendencijų, nors viskas mažu šriftu. Bet čia matote, kad nuolatinis darbas pilnu etatu tai yra vis dar daugiausia sudaro didžiausią dalį sutarčių ES, tačiau yra nemažas gabalas sutarčių, kurios nėra nuolatinės ir pilno etatų, etatų pilno etatų nuolatinės 59 procentai. Pagrindinės sutartys pusę etato, terminuotos sutartys, savarankiški darbuotojai, laisvai samdomi darbuotojai, tai yra pagrindiniai, pagrindinių sutarčių tipai ES. Toliau, kokie, kokius modelius mes suradome. Uh, standartinis darbas, tai yra nuolatinis darbas pilnu etatu, tokios sutartys, jų vis mažėja pastaraisiais dešimtmečiais, 2003-62 mm, iki 59 sumažėjo tokių starčių skaičius. Taigi matome tą mažėjančią tendenciją. Galbūt taip, tai nėra didelis sumažėjimas, bet vis tiek mažėja tokių starčių pastaraisiais dešimtmečiais toliau. Apie 40 procentų likusi dalis, kas dešimtas žmogus dirba pagal kitą, kitokią sutartį. Ir įvairios tai yra sutartys. Dalinis darbas, pusetatų darbas, tai yra mažiau nei 20 valandų per savaitę, laisvai samdomi darbuotojai, terminuotas sutartis turintys darbuotojai Toliau nedeklaruojamas darbas. Čia yra sudėtingas rytis, ją sunku tirti, nes studijos rodo, kad 4 procentai žmonių pripažįsta, kad yra atlikę tokį nedeklar... kažkokį panašų nedeklaruojamą darbą per 12 mėnesių, tarkim, laikotarpį. Ir galbūt net ir daugiau tokių yra atvejų, ypatingai kai kuriuose šalyse. Toliau pavieniai modeliai, pavyzdžiui, lyties aspektas. Aišku, niekas to nestebina visiškai, nes vyrai daugiau dirba pilno etatu ir turi nuolatinius darbus, 65 procentai lyginant su 52 procentais moterų. Moterys daugiau dirba laisvai samdomomis arba savarankiškai dirba ir taip pat moterys, kaip žinia, dažniau dirba pusę etato, nepilno etatu. Toliau įvertinome duomenys dėl švietimo ir supratome, kad galimybė gauti darbą, gauti standartinę sutartį pilno etatu sumažėja kuo mažesnis išsilavinimo lygis. 64 procentai, kurie turi aukšto mokslo diplomus, dirba pagal nuolatinio darbo sutartis. 48 procentai tokių, tokias sutartis gauna žmonių, kurie turi mažesnius, mažesnės kvalifikacijas, neturi aukšto mokslo diplomo. Toliau jauni žmonės dirba dažniau e, nepilno etatu, laikiną darbą. Ir vienas, bent jau nemažai jau kas antras yra baigę turėję stažuotės. Ne, mažiau jaunų žmonių gauna tas nuolatinio darbo sutartis. Taip pat yra labai daug skirtumų lyginant įvairius sektorius. Supratome, kad standartinis darbas, pilno tatų nuolatinis, daugiausiai yra tos pramonės rytise, tai yra gamybinis ir negamybinis sektorius, 75-63 maždaug procentai dirba tokiuose sektoriuose, vieš, vieš, viešo valdymo institucijos, švietimo sritis. Toliau 39-29 procentai tokių sutarčių yra žemės ūkio, žuvininkystės, miškininkystės sektoriuje, ten daugiausia yra laisvai samdomi darbuotojai, maždaug pusė žmonių dirba laisvai samdomais darbuotojais. Nepilnas etatas, tai čia kas ketvirtas žmogus dirba tokiu būdu paslaugų sektorėje, švietimo sektorius, e, sveikatos apsaugos ir kiti sektoriai. Taip pat kas penktas mažmenėje priekyboje. Terminuotos sutartys dažniausiai, jų matome įvairiose sektoriuose, čia jokių skirtumų neižvelgiame. Laikinų darbuotojų darbas čia irgi kaip ir maždaug, nedaug jų yra, nuo 0 iki 3 procentų, pavyzdžiui, 3 procentai gamybos sektoriai, ten jų daugiausiai suradome. Taigi, dabar kalbant apie konkrečią šalis, čia irgi skirtumų matėme labai daug. Įvairiose šalyse mes supratome, kad standartinės sutartys daugiausiai jos pasitaiko rytų Europoje 70-80 procentų, mažiausiai jų yra Niderlanduose 34 procentai. Tačiau taip yra dėl to, kad darbas nepilnu etatu yra labai populiarus Niderlanduose. Kalbant apie nelaisvanorišką dalin, darbą nepilnu etatu, čia irgi situacija labai skiriasi. 9 procentai Austrijoje, pusė maždaug 50 procentų kitose šalyse - Bulgarijoje, Kipre, Ispanijoje, Graikijoje ir Italijoje. Toliau maždaug pusė terminuotų starčių darbuotojų norėtų, aišku, nuolatinio darbo sutarčių ir tas skaičius išaugo iki 70 procentų daugelie šalių. Čia matote, jas išvardintas. Toliau fiksuotas darbas, nuolatinis darbas, čia perėjimo mastai, matome, yra labai vairūs. Ar tas darbas be garantijų yra tramplinas galimybės surasti nuolatinį darbą, Čia matome, kad 22,8 procento 27,8 procento buvo 2008 metais ir 22,8 2013 ir dabar mažiau nei 15 procentų kai kuriuose šalyse. Taigi panašu, kad žmonės lyg dažniau yra linkę užstrikti tose e, terminuotose sutartyse. Tendencijos čia tiesiog pakomentuosiu plačiau tą mano rodytą schemą. Čia matome, kad e, tendencijos štai kokios, vertinant įvairias sutartis, nors e, nėra taip tokių didelių skirtumų. Čia tik 10 metų vertinome normalios sutartys nuo 62 iki 59 sumažėjo, nuolatinis, e, nuolatinis bet darbas nepilno etatų nuo 6 iki 7 procentų, dalinis toksai darbas nuo 8 iki 9 procentų, fiksuotos sutartys e, 7 procentai stabilu, laisvai samdomi, savarankiškai dirbantys. Čia šiek tiek sumažėjo skaičius, bet ne tiek daug, nuo 11 iki 4 procentų, 11 ir 4 procentų visų darbo jėgos, darbo, vis, visos darbo jėgos dirba šį, šį darbą. Laikinas darbas stabilu, vėlgi, kaip rodėme, nedaug dirba tokį darbą. Toliau stažuotės, mokymosi stažuotės, vėlgi skaičius stabilus, maždaug 2 procentai peržiūrėję visus duomenis ir perskaitę literatūrą, pasikalbėję su žmonėmis, mes distiliavome visą tą informaciją ir bandėme ją suklasifikuoti, į, suklasifikuoti tas sutartis į tam tikras rizikos kategorijas, nes mes norėjome pažiūrėti, su kokia rizika yra susijusios įvairios sutartys, kaip ji pasis, pasiskirsto, taigi keturias rytis įvardėjame. Pirmiausia, nedidelė rizika. Tai yra E, darbas, darbo pilno etatų sutartys. Čia vis tiek šiokios tokios rizikos su tokiamis sutartimis yra dėl, pažiūrėjau, atlyginimo ir ypač kai kuriuose sektoriuose tai nėra visiškai be rizikos tokios sutartys. Uh, bet tai yra mažos rizikos kategorija. Toliau vidutinė rizika čia yra maždaug nedidelis 20 e, valandų nelaisvanoriškas darbas pusę etato, fiksuotos sutartys, nes nelaisvanoriškos fiksuotos sutartys, savarankiškai dirbantys, vidutinė aukštesnė rizika tai yra laikini darbuotojai ir komandiruojami darbuotojai. Didžiausia rizika buvo neformalus, nedeklaruojamas darbas ir tam tikrais atvejais nulio valandų kontraktai, bet viskas priklauso nuo atskiros situacijos. Čia tikrai gan sudėtinga situacija. Toliau politikos strategijos kalbant apie ES reglamentus, yra išsamus ES teisės aktų išsami sistema, direktyvos ir panašiai, kad būtų galima kovoti su tą rizika, darbo be garantijų ir sistema efektyvi, nors yra tam tikrų iššūkių, problemų, daugiausia susijusių su įgyvendinimu ir įdėgimu valstybės narėse. Yra kitų procesų, tokių kaip Europos, Europinės semestro procesas, abipusio mokymosi programa. Tai yra geriausios praktikos pavyzdžių propagavimas, Tokiu būdu yra skatinamos diskusijos ir politika perkeliama iš vienų šalių kitoms. Socialinių partnerių sutartys irgi yra tam tikrų direktyvų pagrindas. Taip pat vyksta ir profsąjungų kampanijos rengiamos, kovojant su tokiu darbu. Taip pat nacionaliniai gyvenimo teisės aktai, kurie yra susiję ne vien tik tai su ES teisės aktų sistema, yra sprendžiamos ir kitos problemos kurios yra aktualios konkrečiai valstybei. Tačiau radome likusių tokių užsilikusių problemų, pavyzdžiui, diskusijos dėl laikino, laikino darbo, laikino agentūrų darbo ir čia vienodos turi būti sąlygos numatytos visiems darbuotojams. Taip pat e, vyksta diskusijos dėl darbo laiko direktyvos, konkrečiai darbas pagal iškvietimą ir panašiai. Toliau komandiruojamų, direktyv, komandiruojamų darbuotojų direktyvos įgyvendinimo problemų yra likę tokių teisinių spragų, kurios leidžia įmonėms apeiti tam tikrus įstatymus ir nuostatas numatytas direktyvoje. Ir tam tikrų spragų dėl direktyvos įgyvendinimo bendrai. Dar, taip pat darbo, darbo rinkos inspekcijos netinkamai veikia tam tikrose valstybėse. Taigi problemų vis dar yra ir mes įvardėjome kelias rekomendacijas, apie ką būtų galima pamastyti ateityje, remiantis tendencijomis ir tais modeliais, kuriuos mes išvelgėme. Pirmiausia, manome, kad reikia rūpybos sistemas sustiprinti, numatant daugiau ten darbuotojų, kad išvengtumėme skurdo spastų, ypač kalbant apie pensijas panašiai. Taip pat reikia subalansuoto požiūrio į reglamentavimą, vengti dvigubų standartų, ne vienodų standartų, kalbant apie standartinius ir nestandartinės sutartis. Taip pat reikia labiau derinti saugumą ir užimtumą, darbo kokybę su lankstumo poreikiais ir vyksta daug diskusijų apie lankstumą ir saugumą. Taip pat kai kuriuose šalyse yra tokia situacija, kai reikia iš tiesų pakalbėti apie tam tikras alternatyvas samdymui ir atleidimui, ir tai čia būtų ir atlyginimų lankstumas ir panašiai. Toliau, kaip yra įdėgiami tie teisės aktai valstybės narėse, čia reiktų gerinti situaciją ir galbūt valstybės narėse darbo inspekcijos galėtų būti sustiprinamos ir mes pristatymė apie tai nekalbėjome, tačiau išsiaiškinome, kad auga skaitmeninių įdarbinimo formų, tokių kaip ir viskas čia greitai keičiasi ir juda į priekį ir galbūt darbo teisės aktai netitinka realijų, taigi mes manome, kad čia reiktų patyrinėti šią sritį dar atidžiau. Dėkuoju. Dankeschön. Hochinteressant. Ich empfehle. Ačiū, tikrai labai įdomu. Rekomenduočiau visiems perversti šitus 190 puslapių, pirmoji dalis dar tik tai čia. Tai gal po pagalbę vakare pasidėti galima. Dabar neoklis, silikiotis, pranešėjas, prašau. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω για να ευχαριστήσω τους συγγραφείς της έρευνα. Ačiū, ponė pirmininkė, aš noriu padėkoti tyrimo autoriams, kurie nagrinėjo užimtumo saugaus užimtumo pro problemas Europoje. Vis daugiau ES piliečių dirba mažų garantijų darbą ir yra priversti gyventi skurde netgi. Ir manau, kad tyrimas aiškiai parodė, kad nuolatinis mažėjimas e, terminuotų darbo sutarčių irgi parodo krizės poveikį ir, ir naujų darbo santykių susiformavimą. Vis mažiau yra neterminuotų darbo sutarčių Niderlanduose 18 procentų. Pavyzdžiui, yra nemažai ne visą darbo dieną dirbančiųjų, pavyzdžiui, tik 20 valandų per savaitę ir tai tikrai labai pavojinga situacija darbuotojams, kur dėl to kyla, pavyzdžiui, Kipre, Graikijoje, Italijoje yra labai nemažai pusės etato darbo sutarčių, kurias sudaro darbuotojai, kurie jas sudaro ne dėl to, kad norėtų dirbti realiai pusę tik tai etato, bet tiesiog yra priversti sutikti su tokiamis sutartimis. Ir panašu, kad krizė net tapo tokia lyg proga gera kai, kurioms, kai kuriems veikėjams imti ir, ir, ir numatyti štai tokius naujus įdarbinimo modelius. Ir išnaudoti darbuotojus labiau. Bet iš tiesų per keletą praėjusių dešimtmečių jau buvo ir, ir imtasi darbo rinkoje reformų, pavyzdžiui, Hartz 4 modelis e, Vokietijoje. Mm, terminuotų darbo sutarčių modeliai Ispanijoje, Italijoje 90-me dešimtmečiuose tam, kad būtų sukurta daugiau darbo vietų. Tai buvo tik pradžia visų šių procesų. Ir dar kas kelia nerima, žvelgiant į tyrimo duomenys, yra tai, kad e, trūksta profsąjungų ir darbuotojų interesams atstovaujančių organizacijų vaidmens ryškesnio, mėginant iškirsti e, kelią tokių sutarčių sudarimui, ypač tose šalise, kur krizė labiausiai smogė. Čia ta problema labai įsišaknyjusi, pavyzdžiui, Graikijoje, Portugalijoje, Kipre, kitose šalise. Yra taip pat ir nefiksuotų darbo valandų sutarčių arba nulinės nulinių valandų sutarčių ir jau buvo pasakyta, kad, kad tai irgi kelia labai daug grėsmių. Darbuotojų jungtinėje karalystėje, pavyzdžiui, tai paplitusi forma arba tas tariamasis savarankiškas darbas, tariamas savarankiškas darbas, kai jis toks labiau fiktyvus ir darbuotojų teisės tik e, apribojamos o socialinių garantijų vis mažiau ir mažiau. Todėl galėčiau tik pritarti tyrimo rezultatams ir išvadoms ir tai minčiai, jog dabar reikia pradėti diskusiją apie šias problemas. Užimtumas juk yra sfera, kuri yra mūsų komiteto vienas prioritetų. tas netikrumas, nesaugumas darbo santykių yra labai opi problema ir reikia kaip nors ir apibrėžti aiškiai, kas tai yra, kaip mes tai suvokiame, nes kitaip mm, nebus nuo ko atsispirti diskutuojant. Taryboje tikriausiai dabar ilgus metus bus diskutuojama apie tai, kaip čia reiktų apibriežti tą ta mažų garantijų darbą ir tai tikrai nepasitarnaus darbuotojų interesams. Be to reikia pasakyti, kad reikia plačiai apriepiančių teisės nuostatų spragų, kurias reikia išspręsti, yra tikrai labai daug valstybėse narėse. Jaunuoliai pereina iš esmės tik iš vienos praktikos vietos į kitą, stažuotė po stažuotės, metams laiko sudaroma sutartis ir niekas neperauga į e, rimtus darbo santykius. Tas pasakyti nėra apie Vokietiją ir apie daugelį kitų šalių. Ilgalaikiai darbo santykiai turėtų būti mūsų siekis. Ir turėtumėm užkirsti kelią tam, kad būtent čia naujieji modeliai taptų įprastinę praktiką ir, ir darbuotojai būtų įvaryti į tam tikrą klavietę, iš kurios kelio gal ir nėra. Praktikos ir stažuočių etatai yra siūlomi jaunuoliams, kaip būdas neva įsidarbinti, čia dar plus ir mokesčių mokėtojų pinigų nemažai tam sunaudojama. Ir vis galvojam apie darbdavį ir jo interesus, o apie darbuotoją pamirštama. Tai nepamirškime jo mes. Ypač galvojant apie aukštųjų technologijų sritį, čia yra tikrai visokiausių naujų modelių atsiradę. Claude. Ačiū Neoklius ir dabar šešėliniai pranešėjai. Oui, donc, merci, président. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, apie tai, kas buvo pasakyta, aš kalbėjausi su pirmininku Junkeriu, kuris sakė, kad, kad e, atskaitos taškas turi likti fiksuoto, nefiksuotos sutartys. Ir nors e, terminuotos sutartys, jų skaičius daugėja, tai yra tikrovė. Kas įdomu, e, kas buvo pasakyta, kad dirbama prie to, kad būtų apibūdinta pirmiausia mažų garantijų darbo vieta, kaip sakė pirmininkas. Pirmiausia, reikia apibrėžti, ką reiškia tas mažų garantijų darbas, e, perinat iš vien, vienos valstybės prie kitos, reikia ieškoti tokios apibriešties, kad būtų galima tink, kurti tinkamą politiką. Jeigu nebus bendros apibriešties, tai bus sunku padaryti ir bus neveiksminga. Ir yra įvairių kriterijų, kurie atrodo įdomus. Man atrodo, kad būtų naudinga e, ne, neparengti tokią, tokią monolitinę apibriežtį, tačiau išvardinti elementus, kurie galėtų uh, leisti apskaičiuoti to mažų, mažų garantijų darbo lygmenį. Nes e, tai gali būti labai skirtingos situacijos ir todėl reikia eiti šiek tiek toliau, nes aš neskaičiau jūsų dokumento, galbūt galėtume pasakyti dėl pokyčių naujosios ekonomikos e, sąlygomis, pavyzdžiui, dalymosi ekonomikos e, atvejais, kas vyksta. Ir įdomu būtų pamatyti, tą tendenciją. Yra tam tikra mažų garantijų e, pavojus. Ar jis gali pereiti į neterminuotas sutartis. Na ir e, negirdėjau jums kalbant, ar yra elementų, kurie būtų susiję su e, saugumu ir sveikata darbe. Reikėtų pasižiūrėti, ar darbuotojai, kurie dirba mažai garantuotą darbą, dažniau nukenčia dėl įvairių nelaimių darbe. Taigi reikėtų tam tikrų klasikinių saugumo ir saugos darbe elementų galbūt. Taip pat svarbu pabrėžti naujų kontraktų proporcijas, kiek jų daugėja. Pavyzdžiui, Belgijoje yra nemažai nefiksuotų terminų. Tačiau aš matau, kad pastaruoju metu e, atsiranda tų pavojų vis daugiau. E, ir e, po pasibaigus darbo sutartims ar nedaugėja problemų žmonėms, pavyzdžiui, pensijame amžyje. Na ir, aišku, kitos priemonės yra socialinis dialogas, tie reikia siekti susitarimų tarp e, darbdavių ir darbuotojų. Ir man atrodo, e, reikia užtikrinti ir e, karjeros saugumą. Ir čia baigsiu. Noriu pakartoti dar kartą Žanklodo Junkerio žodžius, kuris sakė, kad tiesa, kad įmonėms reikia lankstumo, jiems reikia ir numatomumo tam, kad galėtų dirbti. O darbuotojams taip pat reikia to lankstumo, tačiau jiems, jų, jiems gyvenime reikia ir jų gyvenimo kelio numatomumo tam tikro. Ačiū. Ačiū. Dabar po dvi minutės tik tai galiu skirti laiko. Jon Simon, socialistų ir demokratų frakcija jo nėra. EKR, er, Antėja McIntyre. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū už e, jūsų pristatymą. Tema labai įdomi ir manau, kad kuo daugiau mes įsigilinsime į šias problemas. Dabartinėje darbo rinkoje tuo svarbiau, kad suprastume visus faktus ir skaičius. Ir čia tokia pagalba mums yra labai svarbi. Man nepatinka mažų garantijų darbas, niekada nepatiko. Jis yra menkinantis terminas. Iš karto atrodo, kad e, tu turi stovėti ant kopečių viršaus, e, sunkiai išlaikydamas pusiausvyrą. Čia toks negeras e, terminas, netipiški kontraktai galbūt pakankamai protingas būdas tai apibūdinti, nes daugeliu žmonių mm, kontraktas sutartis net dėl nepilno etato yra tai, ko jie nori. Jeigu pasakysi žmonėms, kad E, darbas nepilno etatu yra mažų garantijų darbas, rizikingas darbas. E, atrodo, kad iš jų šaipaisi ir žemini juos. Ir tokiu būdu gali žaisti daugelį žmonių, kuriems darbas nepilno etatu yra būtent tinka jų, pagal jų gyvenimo sąlygas. Yra daug labai moterų, kurios nori dirbti nepilnu etatu, nes tai geriau dera su jų šeiminėmis pareigomis ir tai, kaip jos nori gyventi. Tai tai apibūdinti, kaip kai kurie kolegos daro, nurašyti tokį darbą yra galbūt neteisinga. Ši tema Čia buvo minėta taip pat nulinių valandų sutartys, kurios yra svarbios Junktiniai karalystė. Būtų įdomu pamatyti palyginimą tokių sutarčių įvairiose šalise. Aš neturėjau laiko paskaityti jūsų dokumento dar. Tačiau Junktinėje karalystėje, jeigu dirbi ar pagal nulinių valandų sutartį, ar standartinę sutartį, vis tiek turi tas pačias teisės, kaip ir nuolatinis darbuotojas dirbantis pilnu etatu. Taigi visa apsauga egzistuoja. Nors čia sakoma dažnai, kad jų tokios apsaugos žmonės neturi. Aišku, yra piknaudžiavimo atveju ir man malonu matyti, kad Junktinė karalystė imtasi priemonių dėl tokio, tokio piknaudžiavimo atveju. Ypač tokiais atvejais Bendrovė negali taikyti 0 valandų sutarčių ir reikalauti, kad darbuotojas dirbtų tik tai jiems, tokiai bendroviai. Įdomu tai, kad maždaug apie ketvirtį, galbūt daugiau žmonių turinčių nulinių valandų sutartis Junktinėje karalystėje iš tikrųjų mokosi e, nuolat. Tai yra jiems vertingas pajamų šaltinis ypač kai kalbam apie studentus. Taigi, čia yra, na, nu, parlamente šiame kalbam apie daug dalykų, tačiau labai lengva izoliuoti vieną reiškinį, kuris gali atrodyti blogas ir po to, kaip sako Britai, išmetame visą kūdikį su visu vandeniu vonios. Reikia būti atsargiems galvojant apie apibrieštis ir kaip traktuojame tos reiškinius. Kaip turiu pasakyti, mano šalyje daugiau žmonių dirba negu bet kada, o tris ketvirčiai užimtumo e, augimo sudaro būtent e, pilna, pilnos sutartys, darbas visą dieną pilna tatu. Ačiū toliau, Marian Harkin, Alde frakcija. Ačiū pirmininkė. Kolegos šiandien nėra, todėl aš pateiksiu asmenišką reakciją į tai, ką aš girdau šį. Jūs sakėte, kad galbūt reikia e, pasidėti šį dokumentą po pagalbę, iš tikrųjų negalėsime mėgoti. Tačiau mums nemėgoti turėtų e, versti mokslininkų e, komentaras, kad daugiau kaip pusė darbuotojai nori nuolatinio darbo, nuolatinės sutarties. Na, galbūt galime pastumėti, tai, tai, tai tas tyrimas mums pastumės, mūsų diskusija pastumės į priekį apie situaciją, apie įvairias sutartys, apie tas uh, e, sutartys, kurias, e, kaip, kaip, kam, kam nepatinka, mes vadiname mažų garantijų sutartimis. Matome, kad vis daugiau turto koncentruojasi vis mažesnio žmonių skaičiaus rankose. Man atrodo, ar reikėtų siekti tai subalansuoti kažkaip, kad paprasti piliečiai turėtų prieigą prie paprasto, padaraus, normalaus darbo ir galėtų normaliai gyventi, padoriai gyventi. Tas mažų garantijų darbas ar kas nors, man atrodo, tas garantijas menkina. Ir mūsų atsakomybė yra šią problemą analizuoti ir suprasti, kaip tai pakerta pačią sistemą, kurią mes dėgiame. Aš nesakau, kad tai visiškai yra pakirsta, vis dar turime laiko kažką padaryti. Tai nepaisant mūsų apibrėžčių, kaip apibrėžime tą mažų garantijų darbą, akivaizdu, kad einama prie skirtingų darbo sutarčių ir reguliavimas ir apsauga nespėja pagal tuos pokyčius nei nacionalinių, nei Europos Sąjungos lygmenių. Su APP kolega suprantu, turime galvoti apie požiūrį per visam gyvenimo ciklui ir kalbėti apie numatomumą tiek darbuotojams, tiek darbdavėms. Tačiau žmonės, žmogiškos būtybės nori tam tikro nuspėjimumo, kad galėtų susidaroti su e, nulatiniais pokyčiais. Tai yra labai sudėtinga. Jeigu pokyčiai niekad nenustoja, tai žmonėms e, tampa sunku su to susidaroti. Antijos argumentus girdėjau ir anksčiau, gal tam tikrų mastų yra teisingi, žmonėms kai kuriems reikia lankstumo, tačiau daugeliu to nereikia. Svarbiausia, ką reikia suprasti, kad netipinių sutarčių skaičius didėja ir tos problemos mes nesame išsprendžiame nei reguliavimo lygmenių, nei apsaugos sistemų lygmenių. Dar kartą kolegoms e, dėkoju, reikės daug paskaityti, tikiuosi, kad manau, kad nemažai skait, tų skaitinių neleis man mėgoti, tačiau svarbiausia yra, kokie yra iššūkiai ir kokias rekomendacijas. Galima kalbėti apie tai, kas blogai, tačiau jeigu nepasiūlysime sprendimų, tai mes išvaistame tiesiog laiką. Ačiū. Dankeschön. Dann darf ich der... Ačiū. Ir dar kartą tada stikiu žodį komisijai. Du atstovus turime, kas norėtų trims minutėms daugiausiai perimti žodį niekas. Geht's weitere Wortmeldungen? Ar bus dar norinčių kalbėti? Irgi ne. Neoklė. Ačiū, ponė pirmininkė. Sureaguosiu tai, ką sakė kolegė Haken. Daugeliu atžvilgių galiu sutikti. Taip. Pastarosius keletą metų tikrai juntama ta tendencija, kad e, turtas yra sutelktas e, tik labai nedaugelio asmenų rankose pasaulyje ir, ir paskirstimas yra tikrai netolygus. Yra išnaudojama krizė ir tiems žmonėms lengva tai daryti, kol nėra stiprių profsąjungų ir kitų svarbių interesų organizacijų. Dar, kas sakė kolegė Harkin, yra taip pat ir netiesa, juk ir tyrime parašyta. Jeigu tai būtų sprendimas kažkieno dirbti pusę etato, viskas gerai, bet daugelie šalių, kas vyksta po krizės, turime taip pat pasakyti, ir aš jau įvadinėje kalboje minėjau, juk yra taip, kad tas darbas pusę ar mažiau etato yra tiesiog būtinybė žmogui. Jis nebegali elgtis kitaip, rinktis kažkokio kito varianto. Ir situacija taip paštrėjusi, kad, kad tiesiog yra peinama netgi viena pagrindinių žmogaus teisų teisė į darbą. Ir taip žmogus yra spaudžiam, įspaudžiamas į kampą, į, įvaromas į beviltišką padėtį, gyvena skurde. Tai štai ką turime. Ir visiškai nesutinku su tuo, ką sakė Nena Kolį, kad neterminuotos darbo sutartys tai jau yra mūsų praeitis. Ne. Turime tiesiog aiškiai tik tikslus susiformuluoti ateičiai. Ir tikslas turėtų būti, kad kiek įmanoma daugiau gyventojų, darbuotojų turėtų neterminuotas darbo sutartis. Net jeigu tai yra ir darbas pusę etato. Ir, ir būtų tikrai apmaudu, jeigu tokios sutartys būtų pasirenkamos e, tik dėl to, kad e, žmonės yra verčiami tai daryti. Taupimo politika labai griežta buvo vykdoma daug kur darbo rinkos reformos numatytos, kurios ir lėmė, kad vis daugiau žmonių skursta. Dabar laukiame darbų tvarkaraščio, kad būtų galima matyti, kada bus galima jau parengti ir pranešimo teksto projektą. Dirbsiu mielai kartu su visais šešėliniais pranešėjais. Mes pasiremsime šito nuodugnaus tyrimo duomenimis, tą galiu tikrai patvirtinti ir mažų garantijų darbo apibriežti būtinai pasitelksime. Mums tas trimas buvo labai pravartus. Ačiū Neokli. Dar vienas norintis pasisakyti, norinti pasisakyti Kostina Kūnė. Vieną minutę. Ευχαριστούμε πολύ για τη μελέτη. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat nuoširdžiai dėkoju už atliktą tyrimą ir jo pristatymą. Duomenys ir rezultatai bus labai naudingi mums dirbant toliau ir labai aiškiai jie parodo, kad e, užimtumo situacija nekokia. Nuo 85 procentų iki 45 procentų kai kur netgi sumažėjo visos darbo dienos neterminuotos sutartys Graikijoje yra kai kada dar sudėtingiau apskritai turint omeny susidariusias aplinkybės gauti darbą ir daugelis įmonių bando verstis su labai nedaug darbuotojų. Ir dėl šios priežasties ir krizės poveikis buvo labai smarkus daugeliui mažų ir vidutinių įmonių. Tai kai kur toj dalis visos dienos darbo sutarčių netgi dar smarkiau sumažėjo. Tai vėlgi daro įtaką ir pensijų sistemai. Apdrausti darbuotojai susiduria su sunkumais, e, sulaukia pensinio amžiaus. Turiu klausimą tyrimo autoriams. Kokias išvadas padarytumėte turint galvoje pensijų klausimą. Kaip vertinate pensijų sistemos ateitį Europoje, kurie ir demografinius iššūkius patiria? Ačiū. Ar galėtumėt per dvi minutės? To, uh, minutes, um, Anksčiau um, per kelias minutės gal apie pensijų klausimą kuris buvo labai svarbus tam, kad galėtumėme užtikrinti tinkamus indėlius, tinkamą, tinkamas įmokas į pensijų fondus, turint omenyje įvairias įdarbinimo formas, savarankiškas darbas, galbūt čia irgi reikalingi europiniai reglamentai, nes kaimenėme amžiuje matome, kad judama link lais, laisvai savarankiškai dirbančių ir panašiai ir taip pat daug yra veikiančių už darbo rinkos ribų. Tai čia gal galime tiesiog būtent tokią rekomendaciją pateikti. Ir aišku, tai yra svarbu kalbant apie pensijų draudimą ir pensininkų pajamas. Ir dar keli klausimai, kalbant apie apibrieštis. Mes norime išvengti teigimo, kad tam tikros įdarbinimo formos yra be garantijų, jos yra be garantijų tik tais atvejais, jeigu tai yra prastos kokybės darbo sąlygos, kalbant apie socialinę apsaugą, sveikatos draudimą arba tai, kad trūksta kolektyvinių sutarčių ar atstovavimo, darbuotojų atstovavimo. Taigi čia yra tam tikra rizika ir taip pat skiriasi labai priklausomai nuo sektoriaus, asmenų ir šalių kiek yra to, kiek yra tos rizikos dėl netinkamų garantijų. Ir sudėtinga galbūt Europos lygmenių parengti kažkokį tai kažkokią tai didelę bendrą sistemą, kurioje atsispindėtų įvairios sritys. Čia, aišku, priklauso nuo nacionalinių kolektyvinių e, sutarčių teisės aktų. Ir dėl krizės, tai krizė, aišku, šiek tiek atgaivino flex e, lankščias saugumo darbo draudimo priemonės, nes kai kurios valstybės įveikė susiskaldimą tam tikrai. Taigi tai galbūt yra naudinga. Tam tikri pokyčiai darbo rinkoje atsirado. Apsauga bedarbiams yra pagerėjo. Taigi yra galimybių blogomis sąlygomis ekonomikoje pasinaudoti, rengiant e, pažangios politikos paketą. Ir tokiu būdu išsprendžiamos įvairios problemos, kalbant ir apie darbą be garantijų ir panašiai. So, dankeschön, damit sind wir am. Ačiū. Tai jau ir bus preliminari šios diskusijos pabaiga, bent jau šiandien. Dar galiu tik pasakyti, kad na, lankstumas ir saugumas tokios temos, kurios man visada rūpėjo, aišku, sunku suderinti tarpusavį. Tik gal nelabai būčiau linkęs e, diskusiją fokusuoti ties e, ginčių dėl apibrieščių. Ir tas eufemizmas, atipinis darbas, irgi negali būti vartojamas. Darbuotojai jaučia, kad yra įdarbintis mažomis garantijomis ir, ir, ir viskas. Ir jie negali nieko planuoti, jaučia, kad, kad pajamos yra negarantuotos, jaučiasi nesaugiai, nieko čia nebepridursi. Gal yra kai kurių žmonių, kuriems tai neatrodo nesaugu, bet imti ir, ir viską bandyti retušuoti, tą, tą mistinę savoką, tipinis darbas, man atrodo nepriimtina. Žmogus, jeigu dirba, tai turi sugebėti ir išgyventi iš to, ką uždirba, o ne, o ne galvoti, kaip, kaip išgyventi diena iš dienos, išgaunamų kažkokių dienpinigių ir taip toliau panašiai. Ačiū visiems. Ačiū ir vertėjams, kad dirbote šiek tiek ilgiau. Pasimatysime šiandieną po pietų. Um 14 Uhr, äh, Koordinatorin, Marion ist da, 14 Uhr, 2 o'clock Coordinators Meeting, Marion.